So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Nachmittagssitzung des Ausschusses. Mėly kolegos, sveiki susirinkę į komiteto papietinį posėdį. Priartėjome prie 12 darbo tvarkės klausimo. Jau aptarėte punktus iki 11, nuo 1 iki 11, dabar galime pereiti prie 12 klausimą. Tai yra labai aktualus klausimas. Informacijos apie maistą teikimas vartotojams. Tokia yra mūsų diskusijų tema. Ši tema buvo nagrinėta ir praėjusios kadencijos metu. Komiteto nariai išsakė daug pastabų. Kolegė Renate Zomer praeitos kadencijos metu buvo parengusi pranešimą, dabar jinai parengusi naują pranešimą, jinai dar labiau įsigilino į šią temą. Na ir iš karto aš jai suteiksiu žodį tam, kad pristatytų mums pačią naujausią informaciją. Uh, apie tai, kaip turėtų būti teikiama informacija apie maistą vartotojams. Prašom, ponė Zomer. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos ir kolegės. Iš tikrųjų, mūsų laukia didžiulis dosie, kaip kad sakė pirmininkas praėjusios kadencijos pabaigoje. Aš buvau parengusi pranešimą šią temą, tačiau buvo pateikta labai daug pakeitimų. Per vasarą jų susikaupė 1332, paskui buvo ir rinkimai ir dėl to buvo nuspręsta viską atidėti kitai kadencijai. Taigi aš perrašiau savo pranešimą ir pasistengiau atsižvelgti kiek įmanoma daugiau pateiktų pakeitimų. Dėl šios priežasties padidėjo mano pranešimo apimtis Aš pasiūliau 201 pakeitimą, labai sąžiningai peržiūrėjau visus pateiktus pakeitimus, bet tikriausiai jūs suprasite, kad aš iš esmės išlaikiau savo pradinę poziciją. Taigi, iš esmės, pranešimo turinys labai smarkiai nepasikeitė. Be abejo, dabar aš negaliu Jums pristatyti kiekvieno aspekto pranešime, Jūs patys turėtumėt pasigilinti visus šio pranešimo aspektus, kai kurie tą jau darėte praėjusios kadencijos metu. Komisijos pasiūlyme yra 320 straipsnių ir 13 priedų. Ir jie labai glaudžiai tarpusavėje susiję. Taigi, teikdami pakeitimus, pagalvokite, kokią įtaką tai turės kitiems straipsniams arba kitiems priedams. Galbūt dokumentą reikėtų nusekliai suderinti. Aš iš karto norėčiau pakritikuoti komisiją. Ši tema yra labai svarbi, labai plati ir išsami. Ji yra susijusi su maisto, maistu visose 27 valstybėse narėse. Na, o komisijos pasiūlymas iš ties yra labai prastas. Komisija turi tiek daug darbuotojų, kurie gali parengti uh, pasiūlymą šią svarbę temą. Mes dabar turime švaistyti savo išteklius ir taisyti komisijos klaidas. Man atrodo, tiesiog komisijos pasiūlymas yra begėdiškas, begėdiškai prastas. Aš suprantu, kad kalbu labai griežtai, tačiau aš jau labai ilgai dirbu su šiuo dosie ir iki šiol nenustoju nervintis, skaitydama komisijos pasiūlymą. Komisijos pasiūlyme yra labai daug nerealių dalykų. Manau, man, manau kad komisija apskritai neįvykdo savo užduoties. Komisija teigia, kad šis reglamentas turėtų reikšti desnį harmonizavimą, saugumą turėtų būti šio reglamento dėka vengiama konkurencijos iškraipimų, turi būti mažinama biurokratinė našta. Tačiau aš nemanau, kad komisijos pasiūlymas pasiektų bent jau vieną iš tų tikslų. Europos parlamentas dirba labai intensyviai, atsakingai ir aš tikrai norėčiau jūs visus paraginti pasigilinti į šį dosiją. Tai be galo svarbus dosiją. Norėčiau Jums priminti, kad maisto produktų e, sektorija yra daugiausia vidutinių įmonių. Be abejo, yra ir stambių koncernų, bet daugiau kaip 80 procentų įmonių yra vidutinės. Noriu paminėti ir mažas kepiklėlės, mažas parduotuvėlės. Na ir informacija apie maistą turėtų teikti visos įmonės. Gali būti, kad kai kurios įmonės turės, tiesiog turės užsidaryti, nes jos nepajėgs teikti tiek daug informacijos. Tarkim, pagal komisijos pasiūlymą reikėtų teikti išsamą, išsamą informaciją apie kiekvieną netgi nealkoholinį gėrimą. Aš manau, kad šiame teisės akte turėtų būti numatyti tik privalomai teikiama informacija. Mes nagrinėjame komisijos pasiūlymą, bet, tiesiog, bet tiesiog nežinome, ko nori vartotojas, ką jisai supranta iš tos informacijos, kuri jam yra teikiama, kokią informaciją jisai gali panaudoti kasdienybėje, kaip jis gali geriau rinktis maisto produktus, remdamasis turimą informaciją. Tik praėjusiais metais buvo pradedami pradėti apklausti vartotojai. Rezultatus tos apklausos turėsime po poros metų. Ko gero, jau tada bus pasibaigęs ir antras šio dosies varstimas. Na, o mes tiesiog kol kas neturime patikimų faktų, ko nori vartotojas. Reikėtų pasigilinti ir vartotojų elgseną. Aš manau, kad Informacija turėtų būti lengvai randama ant e, etiketės. Ji turėtų būti pateikta paprastai, suprantamai, be labai sudėtingų e, diagramų. Valstybės narės naudoja įvairias diagramas ant etikečių dažnai tokius ženklinimus naudoja tik tam tikros uh, stambieji gamintojai arba tam tikros parduotuvių grandinės. Turėtų būti leidžiamas savanoriškas papildomos informacijos teikimas. Be abejo, reikėtų nepamiršti, kad uh, tai neturėtų nukreipti vartotojo dėmesio nuo pagrindinės privalomos informacijos. Valstybės narės turi labai skirtingas taisyklės dėl grafinio informacijos pateikimo. Aš manau, kad pakuotė neturėtų būti perkrauta informacija. Komisija mano, kad vartotojai neskaito etikečių. Ir dabar tarsi vartotojas turėtų būti priverstas perskaityti etiketę, tai, kas buvo anksčiau rašoma smulkiu šriftu, turėtų būti tarsi spausdinama stambiu šriftu, bet aš manau, kad tai nereikalinga. Kuo daugiau stambiu šriftu informacijos būtų pateikiama ant etiketės, tuo mažiau vartotojas tokią informaciją skaitys. Reikėtų labai gerai pagalvoti, kur ir kokią informaciją reikėtų pateikti. Komisija siūlo ant etiketės uh, E, nurodyti šešis pagrindinius duomenis. Tai yra energetinė vertė, kalorijų kiekį, druskos kiekį, angliavandenius, cukraus kiekį ir taip toliau. Komisija teigia, kad angliavandeniai, kad cukrus ir druska yra kenksmingi, bet aš manau, kad viskas priklauso nuo sunaudojamo kiekio. Kila klausimas, ar iš tikrųjų reikia nurodyti cukraus ir druskos kiekį. Aš manau, kad nereikėtų pernelik apkrauti pagrindinės etiketės. Galbūt kitoje pakuotės pusėje, apačioje dešinėje galima būtų nurodyti energetinę produkto vertę. Tokiu būdu galima palyginti uh, E, produktus, nes dažnai pakuotės dydžiai labai skiriasi. Ir dėl to aš manyčiau, kad energetinė e, vertę reikėtų nurodyti remiantis šimtų gramų arba kiekiu šimtų, šimte gram, gramų arba šimte mililitrų. Komisija siūlo nurodyti kiekį 100 gramų arba 100 ml arba vienai porcijai ir siūlo tai daryti ant priekinės etiketės. Aš manau, kad reikėtų nurodyti kiekį 100 gramų ir 100 ml, o ne porcijomis. Aišku, galima ir ant priekinės etiketės nurodyti viso produkto, visos porcijos energetinę vertę. Tam, kad vartotojas žinotų, kiek jisai kalorijų suvartos, e, išgeręs tam tikrą gėrimą ar suvalgęs tam tikrą produktą. Komisija siūlo daryti išimti alkoholiniams gėrimams, tačiau siūlo įtraukti alkoholinius kokteilius. Aš manau, kad reikėtų elgtis nuosekliai, Jeigu mes norime daryti išimti alkoholiniams gėrimams, tai reikia neįtraukti visų alkoholinių gėrimų. Aš manau, kad komisija teisingai siūlo po penkerių metų pateikti ataskaitą ir tada pagalvoti, ar alkoholinių gėrimų, alkoholinius gėrimus reikėtų kažkaip ypatingai ženklinti. Aš manau, kad čia nereikėtų traukti alkoholinių gėrimų. Alkoholis nėra maisto produktas. Jau dabar ant pakuotės būna lab, pakankamai daug informacijos. Ir komisija siūlo informaciją pateikti 3 mm dydžio šriftu. 3 mm atrodo labai nedaug, bet reikės pateikti labai daug informacijos. Kažin kokio dydžio at, būtų etiketė, jeigu visą privalomą informaciją reikėtų pateikti 3 mm šriftu. Aš manau, kad reikėtų labai padidinti produktų pakuotės, o tai būtų neproduktyvu, nes mes norime mažinti pakuotės. Gali būti taip, kad bus didinamos pakuotės, bus didinamos produktų porcijos. Na ir tai netitinka mūsų tikslo kovoti su nutukimu Europoje. Komisija siūlo nurodyti ir alergenus, bet komisija nieko nesiūlo nesupakuotiems produktams šis reglamentas turėtų būti taikomas ir nesupakuotiems produktams, pavyzdžiui, šviežiems vaisiams ir daržovėms, kaip juos reikėtų paženklinti, kaip juos reikėtų apklijuoti etiketėmis. Komisija sako, kad likščiol valstybės narės galėjo numatyti išimtis tiems produktams, kurie nėra supakuoti, pavyzdžiui, šviežiems vaisiams. Aš manau, kad maž... vidutinės įmonės tiesiog uh, pamiršta tokias taisyklės įgyvendinti. Arba gali tekti labai ilgai laukti, kol reglamentas įsigalios, kol bus įgyvendintas. Taigi, būtų absurdiška tikėtis, kad nesupakuotų produktų atveju taip pat e, būtų pateikta visa reikalinga informacija. Ką reikėtų daryti su restoranų maistu, valgyklų maistu? Kaip galima būtų pateikti visą informaciją apie alerginės medžiagas, nepriklijuojant etiketės prie kiekvieno produkto? Galbūt būtų galima vartotoją informuoti, kad tokią informaciją gali suteikti pardavėjas tokios informacijos nebūtinai reikėtų. Tokią informaciją nebūtinai reikėtų užliuoti ant paties produkto. Tie žmonės, kurie turi kažkokių alergijų, jau šiandien žino, kad jie gali e, pasiteirauti tokios informacijos pardavėjo. Valstybės narės gali naudoti ir nacionalinės e, ženklinimo sistemas, kurios nebūtų privalomos. Čia aš norėčiau paraginti elgtis atsargiai nors de jūre tokios sistem, ženklinimo sistemos nebūtų privalomos, bet de facto jos būtų privalomos. Ir manau, kad dėl to atsirastų rinkos susiskaidimas. Dėl to situacija taptų itin sunki vidutinėms įmonėms. Vidutinėms įmonėms gali būti sunku susigaudyti, kokie ženklinimo reikalavimai taikomi vairiose valstybėse narėse. Ir dėl to jos turėtų prastesnės galimybės pateikti savo produktus į kitų valstybių narių rinkas. O juk to mes nenorime, mes norime didesnės harmonizacijos. Taigi, kalbant apie nacionalinės ženklinimo sistemas, nemanau, kad turėtų būti leidžiamas neprivalomas ženklinimo sistemas, nes tai sukeltų chaosą. Aš tikrai nenoriu gilintis į kiekvieną atask... šio pranešimo detalę. Tiesiog norėčiau tarti keletą žodžių apie energetinę vertę. Aš siūlau ją nurodyti pakuotės priekyje. Ja galima pakartoti ir etiketėje kitoje pakuotės pusėje, kur nurodyta visa maistinė vertė. Kol kas tokia informacija nėra nurodoma privalomai. Aš manau, kad ateityje ji turėtų būti nurodoma privalomai. Energetinė vertė turėtų būti nurodoma tik kilokalorijomis. Šiandien kartais energetinė vertė nurodoma ir kilodžauliais. džauliais bet aš manau, kad žmonėms tai nelabai aišku, žmonės geriau supranta, kas yra kilo kalorijos, jas liaudiškai netgi vadina kalorijomis. Aš manau, kad kilo džauliais nurodyti energet, energetinę vertę nėra pats teisingiausias būdas, reikėtų naudotis, reikėtų nurodyti informaciją kilokalorijomis reikėtų nurodyti visą maistinę vertę kiekvienam šimtam gramui. Aš siūlau nurodyti ir baltymų kiekį, komisija to nesiūlo ir man atrodo, kad tai yra klaida. Baltymai yra viena iš svarbiausių maistinių medžiagų. Ir žmonės nepakankamai baltymų sunaudoja. Aš manau, kad kai kuriams visuomenės grupėms labai svarbu žinoti, kad tam tikrame produkte yra aukštos proteinų vertės. Ar reikėtų nurodyti tik angliavandenius ir cukraus kiekį, ar abudu? Šiuo atveju aš. E, taip pat aš norėčiau pasiterauti, ką reikėtų daryti su druska. Visa, ne viskas, kas yra druska, yra natris. Yra ir kiti natrio šaltiniai, ne vien tik druska. Aš manau, kad reikėtų nurodyti arba tik natrio kiekį, nors vartotojas to gali ir nesuprasti. Arba reikėtų nurodyti natrio kiekį ir iš to natrio kiekio nurodyti, kiek yra iš druskos. Man atrodo, kad galbūt taip šitą problemą galima būtų išspręsti. Toliau komisija siūlo informaciją nurodyti 3 mm šriftu. Aš manau, kad tai yra nesąmonė informacija turėtų būti nurodoma įskaitomai. Aš suprantu, kad likščiau nėra apibrėžimo, kas yra informacijos pateikimas įskaitomų šriftų. Manau, kad informacijos įskaitomumas ne visą laiką priklauso vien tik nuo šrifto dydžio. Daug kas priklauso ir nuo e, šrifto pobūdžio, nuo fono, tarpo tarp raidžių ir taip toliau. Aš manau, kad komisija kartu su maisto uh, produktus gaminančiomis įmonėmis turėtų parengti gairias dėl informacijos pateikimo. Taip pat aš manau, kad reikėtų apsispręsti dėl realių proporcijų arba proporcijų dydžio. Reikėtų nurodyti ir rekomenduojamą porcijų dydį. Bet kasgi yra porcija? Ar šaldyta pica yra viena porcija. Aš manau, kad porcijų dydis turėtų būti realistinis. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra tikrai klaidinantis. Ir vartotojai yra tiesiog klaidinami dėl tų porcijų dydžių. Aš esu prieš vartotojų klaidinimą. Aš manau, kad reikėtų atitinkamai ženklinti uh, ir maisto produktų gaminius, pakaitalus. Aš suprantu, kad tai yra nauja problema, bet tarkim Vokietijoje e, kyla daug problemų, tarkim dėl e, sūrio produkto, kuris iš tikrųjų nėra pagamintas iš pieno, bet iš augalinių riebalų. Tai yra tam tikras pakaitalas. E, Tik aš manau, kad tokį maisto pakaitalą reikėtų atitinkamai ir ženklinti. Nes jeigu tai nebūtų padaryta, vartotojas būtų klaidinamas. Taigi, tokios būtų mano esminės pastabos. Ko gero jūs pastebėjote, kad aš nepritariu GDA sistemai kaip privalomai ženklinimo sistemai. Aš nemanau, kad yra pakankamai gera. Aš manau, kad ši sistema nėra pakankamai pagrista moksliniais duomenimis. Aš tikrai nenorėčiau, kad ta sistema, GDA sistema būtų privaloma ji galėtų ji galėtų būti taikoma orientuojantis į 2000 kilokalorijų per dieną. Vokietijoje, o ir kitose šalise Vyko diskusijos dėl produktų ženklinimo tam tikromis spalvomis. Aš tam nepritariu. Buvo sakyta, kad pagrindiniai maisto produktai turėtų būti ženklinami raudona spalva. Tarkim, pienas turėtų būti ženklinamas raudona spalva. Tarkim, Vokietijoje kepama duona turi daugiau druskos negu kad duona kepama rytų Europoje, taigi vėl tai turėtų būti atitinkamai ženklinama kita spalva. Yra siūloma vadinama šviesoforo sistema ženklinti produktus geltona, žalia arba raudona spalva. Kartais yra tiesiog siūloma naudoti maisto pakaitalus, o ne originalų produktą. Uh, Tarkim, sūrio pakaitalai e, kai kuriais aspektais e, galbūt yra vertingesni maistinė prasme negu kad originalus produktai. Netrukus baigsiu savo pasisakymą, tik tiesiog pasakysiu, kad e, reikėtų perkelti, atidėti pakeitimų pateikimo datą. Gruodžio 9 jau yra kitą savaitę. Vis dėlto nepamirškime, kad komisija šį pasiūlymą yra pateikusi labai seniai. Aš tikrai neprieštaraučiau atidėti pakeitimų pateikimo terminą. Bet jeigu ta data būtų vėlesnė negu kad gruodžio 9, tai iki sausio pabaigos nebus tie pakeitimai išversti visas kalbas reikia pagalvoti, ar mes to galėtumėm susitaikyti, nes sausio pabaigoje turės vykti diskusijos mūsų komitete. Jeigu šio klausimo neaptarsime sausio pabaigoje, tai bus galima padaryti tik kovo mėnesį. Na ir pirmas svarstymas bus ne gegužės mėnesio, o tik po vasaros atostogų, taigi to nepamirškite. Ačiū. Ja, Dank, Frau Sommer, für diese... Labai ačiū kolegijai Somer už tai, kad pristatėte šį išsamų ir sudėtingą dosiją. Jūs pateikėte 212 pakeitimų, vien tik jūs tiek pateikėte. Netrukus suteiksiu žodį ir kitiems komiteto nariams. Pradėkime diskusijas. Suteiksiu žodį visų pirma koordinatoriams. Yra daug narių, kurie prašo žodžio. Na, mums yra skirtas laikas iki pusės penkių, taigi galite kalbėti tik po tris minutės, prašom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, tris minutės netiek daug, kai galvojame apie šio dokumento apriepti. Bet pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų už parengtą pranešimą ir atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, tai komisija teikia savo pasiūlymą tam, kad būtų supaprastintas ženklinimas, o kitas yra dalykas - informacijos teikimas vartotojams, kad jie galėtų priimti informuotą sprendimą dėl sveiko maisto vartojimo. Ne visada tie du dalykai supranta, e, sudera tarpusavyje. Tačiau aš manau, kad komisijos pradinis pasiūlymas yra visai neblogas. Aišku, yra aspektų, dėl kurių man kyla abejonių ir kuriems aš negaliu visiškai pritarti. Nefasuoti produktai. Aš manau, kad pranešėjai yra visiškai tiesa nes tai, kaip dabar suformuluoti reikalavimai, tai reiškia, kad reikėtų pateikti visą informaciją apie sudėdamasias dalis ir ingredientus. Ir aš manau, kad taip žengiama per nelik toli. Kitas dalykas nėra to tarp valstybinio elemento ir valstybės narės turi turėti galimybę pateikti papildomos informacijos dėl alergenų, ypač dėl alergenų nurodymo. Pateikimas informacijos vienam šimtui gramų ar e, porcijai. Aš pritariu ir komisijai, ir e, pranešėjai. Svarbiausia šiuo atveju yra tai, kad vartotojas būtų pajėgus palyginti du skirtingus maistų produktus. Todėl tikrai reikėtų sunorminti ir kalbėti apie 100 gramų ir 100 mililitrų. Ir manau, kad pirmenybė būtent tokiam reikėtų um, gradavimų skirti, o ne porcijai. Kitas dalykas, galima apie porcijas kalbėti tada, kai maisto produktas parduodamas atskiromis porcijomis arba jau padalytas į porciją frakcijas. Taip pat rekomenduočiau pritarti pranešėjai dėl nano dalelių. Aš manau, kad tuo atveju, kai kalbame apie šaldytus produktus, pateiktas pakeitimas taip pat yra teisingas. Nebijotinai aš pateiksiu ir savo pasiūlymus. Pirmiausia, dėl privalomos kilmės ženklinimo. Nepriklausai nuo to, iš kur yra kilęs maistas, mano bent jau šalies vartotojų du trečdaliai mano, kad labai svarbu, kad būtų nurodyta, sakysim, mėsos, paukštienos, daržovių, kai kurių vaisių kilmė daržovių ir vaisių atveju tai ypač svarbu. Dėl alkoholio aš pritariu tam, ką minėjo pranešėja, būtent, kad būtų labai gerai, jog gamintojas teiktų informaciją apie energetinę vertę. Aš manau, kad tikrai turėtų būti privaloma bent jau energetinę vertę nurodyti alkoholinių gėrimų etiketėse. Dauguma vartotojų neįsivaizduoja, kokia yra energetinė alkoholio vartojimo vertė jų dienos mytybos racione. Todėl kita vertus labai svarbu, kad mes um, atkreiptumėm į tai dėmesį. Komisija siūlo GDA sistemą pagal jungtinę, bet jungtinės karalystės patirtis rodo, kad viena sistema būtų pageidautina, nes tik tokiu atveju galima išvengti sumaišties vartotojų galvose. Ir geriausiai vartotojai priimtina yra GDA sistema su taip vadinamu šviesoforo spalvomis ženklinimu. Reikėtų riboti ir maistinių medžiagų kiekį vardėjimą etiketėje, apsiribojant pagrindinėmis. Dėl uh, turi būti nurodytas druskos ir cukraus kiekis. Kai kurie dalykai turėtų būti nurodomi priekinėje etiketėje ant priekinės pakuotės dalies. Tai būtų lengva vartotojui suprasti ir tikrai lengva vartotojui pasiimti informuotą sprendimą dėl sveiko ar mažiau sveiko maisto produkto vartojimo. Kitas dalykas, kad mes iš tiesų labai stengiamės sumažinti bent jau jungtinėje karalystė suvartojama cukraus, druskos ir riebalų kiekį. Todėl ši informacija vartotojui labai svarbi, kaip ir, sakysime, angliavandelių. Įskaitomumas. Kai kalbame apie įskaitomumą, tai reikia galvoti ne tik tai apie šrifto dydį, bet taip pat apie foną, apie naudojamą spalvinę gamą. Pritariu pranešėjai, kuris sako, kad vidutinis vartotojas negali tinkamai perskaityti informacijos pateiktos etiketėje ir mums reikia tai atkreipti dėmesį. Todėl mes tikrai, aš esmaiškai pritarčiau, kad būtų nustatytas minimalaus dydžio šriftas. Toliau e, transriebaliniai riebalinės medžiagos. Irgi labai svarbu ir paprastai tokie riebalai randami yra a, konditerijos pramonėje, bet nereikia nueiti per nelyg toli. Be to, kai kurie e, komisijos nurodomi reikalavimai nėra privalomi jungtinės karalystės atveju, kaip ir kitų valstybių narių atveju. Dar keletą žodžių dėl porcijų. Kiek iš tiesų praktinių požiūrių vertingas yra komisijos pasiūlymas? gal reikėtų galvoti apie bendrą maistinės vertės simbolį ar ženklinimą, ir kaip reikėtų ženklinti energetinę vertę bei angliavandenų kiekį alkoholiniuose gėrimuose, ar tai būtų priimtina. Aš manau, kad tai pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau iškelti. Thank you, Glenis Vimmels. Dėkuoju, Glenis. Manau, kad turime sutelkti visą dėmesį tik į kelis klausimus nes panašu, kad kitaip tiesiog ne, nespėsime visiems skirti laiko. Ponas Kabandi toliau. Ger Brandi. Aš esu. Nelengva yra ištarti mano pavardę. Aš norėčiau patikoti poniai Somer už labai aišku pranešimą ir dėkoju jai už tai, kad jis skiria tiek daug energijos šiam dokumentui ir jo perrašymo po pirmio svarstymo. Liberaldemokratų frakcija iš esmės pritarė jos pozicijai. Bet be abejo, mes norėtume išsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, manau, kad svarbu būtų pabrėžti, kad šis teisės aktas pirmiausias yra skirtas tam, kad būtų teikiama informacija vartotojui, o ne tam, kad jis būtų klaidinamas ar kad jam būtų teikiama informacija, kurį, e, e, dėl kurios jis pradėtų nerimauti. Uh, Kitaip tariant, šis reglamentas nėra skirtas tam, kad mes nukreiptumėm vartotojus link tam tikrų produktų. Antra, šio teisės akto pagrindinis tikslas yra supaprastinti dabar galiojančius e, teisės aktus. Ir manau, kad komisija viską daro kol kas teisingai. Aš turiu vieną klausimą, kurį norėčiau pateikti komisijai. ar iš tikrųjų ši informacija pasieks tuos, kam ji yra skirta. Reikėtų gal įsigilinti į šį klausimą, nes šiuo metu vykdomas yra tyrimas, kiek man yra žinoma. Nes panašu, kad kol kas atrodo, kad uh, vartotojas renkasi maisto produktus ne visada galvodamas apie tai, ar jie sveiki yra ar ne. Pranešėjus norėčiau paklausti, kodėl jį nori, kad baltymai būtų įtraukti į maistinės vertes ir kodėl jį nori, kad druska būtų pakeista natriu. Man atrodo, kad e, tai suklaidins vartotojus, kadangi visi žinome, kas yra druska, bet mažai kas e, supranta, kas yra natris. Dabar dėl rekomenduojamos dienos normos. Aš manau, kad e, būtų gerai nurodyti, kiek, e, kiek e, vienos, dienos, vienos paros normos sudaro koks nors maisto produktas. Taip pat reikėtų nurodyti šim, visas maistinės vertės šimtui e, gramų. Toliau savotiškas šviesoforas, kuris buvo minėtas. Aš nepritariu šiam pasiūlymui. Nes realiai ir vargu ar ši sistema pasiteisintų, nes e, ši sistema diskriminuotų kai kuriuos maisto produktus, pavyzdžiui, duoną ir pieną. O man atrodo, kad e, kad ir kas būtų pieno ir duonos sudėtyje, šie produktai yra, negalima teikti, kad jie yra nesveiki. Daug buvo kalbama apie biurokratiją Europoje. Todėl aš manau, kad nereikia šio reglam, šio reglamento taikymas rytį įtraukti nefasuotus produktus. Nacionalinės schemos jos galėtų egzistuoti tuo atveju valstybės narės to panorėtų. Bet aš nemanau, kad tai būtų geras žingsnis, kadangi vyriausybės tą darytų, o ne uh, gamintojai. Tai iškreiptų padėti vidaus rinkoje. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Lyza. An Renatas. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Renatą Zomer. Manau, kad ji tikrai puikiai padirbėjo. Turiu pastabą dėl mažų ir vidutinių įmonių. Tokios įmonės gamina nesupakuotus, nefasuotus maisto produktus. Taigi aš nelabai įsivaizduoju, kaip kažkokioje konditerijos parduotuvėje ar mėsinėje būtų galima produktų ženklinti taip, kaip jo ženklina didieji koncernai. Būtų įdomu sužinoti, ką mano komisija apie energetinės vertės nurodymą kilokalorijomis. Žmonės tokią informaciją suprastų. Manau, kad kilodžiauliais nurodyta energetinė vertė tiesiog nepasiteisina. Dėl ženklinimo tam tikromis spalvomis, aš manau, kad tai būtų klaidinantis dalykas. Įsivaizduokime, kad jeigu motinos pienas būtų pardavinėjimas supakuotas, tai jisai, ko gero, turėtų būti ženklinamas raudona spalva dėl aukštų energetinių verčių. Ir tai nėra nelabai įsivaizduojamas dalykas skirtingos vartotojų grupės turi skirtingų poreikių ir aš nemanau, kad visą laiką ta šviesoforo sistema pasiteisintų. Aš nemanau, kad e, etikečių pagalba galėsime kovoti su nutukimu, ypač vaikų nutukimu. Be abejo, tai yra labai opi problema, su ją reikia kovoti, bet problema yra susijusi ne vien tik su maistu. Mytybos įpročiai per 15 metų nekažin kiek pakito. Nemanau, kad vaikai dabar išgeria daugiau šokolado, uh, suvalgo daugiau šokolado ar čipsų, ar išgeria daugiau limonado negu kad prieš 15 metų. Aš manau, kad dabar vaikai tiesiog mažiau juda. Būtent jie sėdi daugiau prie, priešais televizorių, priešais kompiuterį, dėl to jie ir yra labiau nutukę negu kad prieš 15 metų. Jeigu mes e, su šia problema kovosime tik keisdami produkto etiketes, tai nieko nepasieksime. Būs, būkime realistai. Tikrai neturėtumėm pasiduoti iliuzijomis, kad tiesiog etikečių dėka galėsime išspręsti nutukimo problemą. Ačiū. Ačiū toliau, Karl Schlüter. Ja,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 suvartojimas tam tikrų gėrimų mokyklose. Vienai par kitaip norėčiau padėkoti Renatai už pranešimą, dėja neturėjau pakankamai laiko, kad gerai susipažinčiau su visais jūsų siūlomais pakeitimais, jų yra per šimtą. Bet tikrai galiu pažadėti, kad kitų, kito šimto ar poro šimtų pakeitimų aš jums nepateiksiu iš savo pusės. Man atrodo, svarbiausia yra pakeitimai nuo 67 iki 71 ir taip pat jie dėl nano dalelio. Kitas dalykas, kad reikėtų truputį sutvarkyti visus pasiūlymus, nes yra kai kurie aspektai, kurie tikrai labai svarbus, bet nebūtinai mano nuomonė sutampa su jūsų nuomonė. Kai kurie iš jūsų sakote, kad labai svarbu nurodyti, iš kur atkeliavo sudėtinės sudėtamosios dalis ir nurodyti šalutinių produktų, pavyzdžiui, kilmę. Man regis, kad rinkoje yra labai daug mėsos dėl kurios kokybės reikalinga papildyti šiuo laiku pateikiamą etiketėse informaciją. Turiu galvoje ir kilmės klausimus ir kitus. Be to komisija keičia taisyklės dėl gyvūnų gabenimo. Aišku, jos dar neįsigaliojo, bet reikia galvoti apie jas tam, kad būtų išvengta situacijų, kai, sakysime, kažkoks gyvūnas gimsta Belgijoje, auginamas yra Ispanijoje, o skerdžiamas Vokietijoje. Taigi iš tiesų, prieš patekdama ant vartotojo stalo, mėsa nukeliauja labai didelį kelią. 106 pakeitimas. 106 pakeitimas, jūs norėtumėte pakeisti mažos pakuotės apibriežti, bet regis jūs tikrai siūlote labai rimtą esminį pakeitimą palyginti su pradiniu komisijos variantu, nes labai daugeliui pakuočių siūloma netaikyti tam tikrų reikalavimų ir jūs 10 kvadratinių centimetrų plotą norite pakeisti ne mažesniu nei 80 centimetrų. Aš tikrai nepasisakau prieš reikalavimų ženklinimui, bet mes visą laiką turėtume nepamiršti mikro įmonių, labai mažų įmonių, kurios veikia tik tam tikrose regionuose. Visada galimagi pasiklausti, perkant produktą parduotuvėje pardavėjo. Kitas um, dalykas yra absoliučiai būtina informacija, na, kaip pavyzdžiui, kad yra apie druską. Galima, aišku, mažinti reikalavimų ženklinimo etiketėmis skaičių, bet kilmė yra vienas svarbus dalykas ir dėl to mes turime susitarti. Taip pat reikėtų aiškesnių taisyklių. Esu pirkęs produktų, kuriuose buvo saldiklių Aš manau, kad reikėtų viską aiškiai ženklinti, nes, pavyzdžiui, man nepriimtini saldikliai. Dabar dėl alkoholinių gėrimų ir alergenų kartais alkoholiniai gėrimai yra dažomi tam tikrais dažikliais, spalvinėmis medžiagomis, kurioms žmonės gali turėti alergijos, dėl alerginų nurodymas e, gal reikalingas. Švedijos gydytojai sako, jūs galite išgerti taurę vyno arba suvalgyti nedidelę plytelę šokolado, bet nereikėtų piknaudžiauti, nes išgeriant keletą taurių vyno arba keletą plytelių šokolado suvalgius labai išauga gauta energetinė vertė. Todėl energetinės vertės klausimas yra labai svarbus. Kągi aš jau beveik virš, tuoj viršysius man skirtą laiką, todėl labai trumpai norėčiau pasakyti dėl tos spalvinės žymėjimo sistemos. Mes galvojame, aš galvoju, kad tai neblogas dalykas perduoti informacijai. Dar dėl 100 gramų ir 100 mililitrų. Jeigu prie spalvinio ženklinimo bus pasirinkta ir 100 gramų 100 ml sistema, tai tai bus gerai, bet reikia galvoti tokiu atveju apie šanksto fasuotus produktus, besufasuotus produktus ir nepiknaudžiauti tokią sistemą. Kągi, man atrodo, kad vienoje a, taurėje alaus yra tiek pat kalorijų pagal energetinę vertę, kiek jūs gaunate suvalgę kepalėlį duonos. Kitas dalykas, pavyzdžiui, vaisinis jogurtas ar šokoladas, kuriame yra migdolų kaip tada su kilme, nes pavyzdžiui, šokolado kilmė gali būti viena valstybė narė, o, sakykime, e, migdolų, kurie ten įdėti kilmė visai kita šalis, tai kaip su kilmės ženklinimu. Pone Katikalė. Kalėt. Na, manau, kad pranešėja elgesi labai drąsiai antrą kartą gilindamasi į komisijos pateiktą pasiūlymą, iš naujo peržiūrėdama poziciją. Ir tikrai, matyt, pranešėja žino, kad aš ne visada pritariu jos nuomoniai, bet yra punktų, dėl kurių sutinku su pranešėja. Mano patirtis, nesena patirtis, rodo, kad labai daug pasiūlymų dėl pakeitimų atsirado analizės eigoje nes faktiškai šiuo atveju lobis veikia labai stipriai. Ir nereikia pamiršti, kad šiuo atveju mes kalbame vis tik tai apie vartotojui teiktiną informaciją. Ir labiausiai mums turėtų rūpėti vartotojas šiuo atveju. O lobizmas, kuris vyksta parlamente šiuo metu, pažeidžia galima pusiausvyrą, nes apie 80 procentų pakeitimų tikriausiai atsirado dėl lobistinių pastangų. Ir tik 5 procentai e, buvo pateikta prašant toms NVO, kurioms tikrai rūpi vartotojas. Nereikėtų gal visą laiką įsiklausyti vien tik į stambaus verslo nuomonę, nes mes turėtume galvoti apie vartotojus. Kalbėjusi su daugeliu vartotojams atstovaujančių organizacijų ir jos nepritarė, bent jau tos, su kuriomis kalbėjausi, spalviniai taip vadinamai šviesoforo sistemai, nes jų e, turima informacija rodo, kad vartotojai nelabai žavisi tą sistemą. Yra valstybių narių, kurios tokią sistemą naudoja ir ten vartotojai ją patenkinti. Taigi mes turėtume labai atidžiai įsiklausyti į NVO ginančių vartotojų teisės nuomonę ir pagalvoti, ar tokia sistema nebūtų gera informacijai perduoti, ypač kada ji teikiama fasadinėje pakuotės dalyje. Dabar dėl cukraus, druskos, riebalų ir energetinės vertės. Manau, kad visa ši informacija turi būti pateikiama ant priekinės pakuotas dalies. Ir jeigu pakuotė dar ženklinama raudona spalva, tai manyčiau informacijos pakanka vartotojui priimti sprendimą, kad maisto produktas nėra labai sveikas. Kita vertus, vartotojas turi teisę rinktis. Ir turėdamas informaciją, jisai galės geriau pasirinkti. Man atrodo, kad valstybės narės nepageidauja šimtaprocentinio nuostatų suderinamumo. Ir reikėtų dar pagalvoti apie reikalavimus informacijai, kuri pateikiama galinėje pakuotės dalyje. Aš pritariu tam, kad reikėtų galvoti reikėtų galvoti apie nedidelės įmonės, apie mažas ir vidutinės įmonės. Dabar tokios įmonės e, reiškia, kad dirba 150 e, darbuotojų. Bet kai aš sakau smulki įmonė, aš turiu galvoje, sakysim, nedidelę skirgyklą ar um, mėsinę. Manau, kad joms tokie reikalavimai, kurie čia nurodomi, neturi būti taikytini. Aš tikrai pasisakau už tai, kad daugelis reikalavimų būtų išbraukti iš komisijos pasiūlymo. Aš pasisakau už aiškesnius ir paprastesnius reikalavimus. Bet jeigu mes tai pasielgsime, tai tada komisijos pasiūlymas nukenties, nes didelė dalis jos norimos esminės informacijos bus išbraukta iš teksto vien dėl to, kad mūsų nuomonė tai apsunkins vartotoje. Taigi, Apibendrindama norėčiau pakviesti visus gerokai dar pagalvoti ir apsvarstyti šį klausimą. Pirmiausia, ar vartotojai mano, kad taip vadinama šviesaforo spalvinė sistema ženklinimo atveju būtų naudinga. Reikia įsiklausyti šiuo atveju į vartotojų balsą ir nepasiduoti stambių pramonės atstovų spaudimui. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis šešėliniams pranešėms po penkias minutės, paskui bus dar trylika norinčių pasisakyti komiteto narių, jų prašau kalbėti nuo dviejų iki trijų minučių. Turime tiesiog koncentruotis į svarbiausius dalykus. Na, o jeigu turite kažkokių tai pakeitimų, jos galite pateikti raštu. Galite dabar pateikti savo klausimus e, pranešėjai. Pon... Ačiū pirmininkė, sako panerot perent. Kai yra kuriamas teisės aktas, tai visiems atrodo, kad kiekvienas įneša savo didžiausią indėlį. Be abejo, mums vartotojų teisės yra labai svarbus dalykas. Aš manau, kad šis teisės akto projektas tiesiog užpildo dabar esančią spragą. šiuo teisės aktu siekiama ne kovoti su nutukimu, o tiesiog užpildyti teisinę spragą, nes likščiol nebuvo teisės akto dėl ženklinimo, dėl informacijos teikimo vartotojams. Toks yra šio teisės akto tikslas. Taigi tai yra svarbiausias mūsų tikslas. Tai yra tarsi kaip privaloma programa, kuri būna, tarkim, dailiajame čiažime, tai yra irgi mūsų pagrindinis tikslas, mūsų privalomas tikslas. Žiūrė, ar yra komisijos atstovų, taip yra. Manau, kad iš tikrųjų komisija savo pasiūlymą gali patobulinti. Aš atsimenu, kai kilo kempinlygės skandalas, uh, BSE skandalas, tai tada buvo savaime suprantama, kad reikėjo ženklinti jautieną, nurodant kilmės šalį. Kodėl dabar negalėtumėm daryti to paties, nurodyti kilmės šalių? Reikėtų nurodyti ir pagrindinius ingredientus. Aš tikrai apgailę stauju, kad pranešėja išbraukė šią komisijos pasiūlymo dalį. Uh, Pritariu pranešėjai, kad reikėtų įtraukti baltymų kiekį. Aš praėjusios kadencijos metu buvau pateikusi pakeitimą ir dėl balastinių duomenų džiaugiu, džiaugiuosi, kad mm, pranešėja mano pakeitimu pasinaudojo. Taigi aš pritariu tam, kad reikėtų uh, nurodyti balest, balestinės medžiagas, taip pat pagal 29 straipsnį reikėtų nurodyti ir e, cholesterolio kiekį. Skirtumas tarp sufasuotų ir nesufasuotų produktų. Aš nesuprantu, kodėl, tarkim, kai aš perku 100 gramų bulvų salotų, nesupakuotų, ant etiketės nėra nurodyta maistinė sudėtis, bet jeigu aš perku tokias pats salotas iš anksto supakuotas, tai jau yra nurodyta maistinė vertė. Aš nesuprantu, kodėl nesufasuotų maisto produktų atveju nereikia nurodyti energetinės vertės kilokalorijomis. Tai yra visai įmanoma. Na ir norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė Karl Schlüter. Čia yra maždaug 80 kvadratinių centimetrų, sako kalbėtoja. Tikrai nežinau, ar jūs norėtumėte, kad būtent tokiais kiekiais būtų produktai nefasuojami. Tiksliau, kad tokio dydžio produktai būtų nesufasuoti. Pane Grasetet. Dėkuoju, pirmininkė. Daug jau kas buvo pasakyta. Aš norėčiau padėkoti poniai Somer, kuri iš tikrųjų labai daug dirbo. Uh, Aš norėčiau pakomentuoti kai kurios pakeitimus ir kalbėsiu trumpai. Mes norime, kad vartotojai gautų jiems reikiamą informaciją. Manau, kad šviesoforo spalvų mums nereikia, to žymėjimo spalvomis tikrai mums nereikia, kadangi tai nėra iš tikrųjų kokybiška informacija. Manau, kad šitaip su, viską supaprastinti ir žymėti maistingumą tiesiog spalvomis tikrai būtų neprotinga. Šitaip mes bandytume vartotojus paskatinti rinkti sveikesnį maistą. O nežinau, ar reikėtų tą visą laiką daryti. Toliau, informacijos supaprastinimas. Lab, puikiai mintis. Dėl šrifto atsargiai reikėtų vertinti šios nuostatas. nustatyti tam tikro dydžio šriftą būtų gal ir ne visą laiką praktiška, kadangi, sakykime, jeigu jūs turite nurodyti maistinę informaciją ant vieno jogurto pakelio, kuris ir taip yra nedidelis, tuomet atitinkamai turi būti parinktas ir šrinktas, šriftas. Aš pritariu pranešėjai, kad reikia nurodyti energetinę vertę, riebalų kiekį, cukraus kiekį, jau buvo kalbama apie druską ir natrį. Druska nėra, nėra maistinė medžiaga. Druska sudaro, e, sudaro natris. Tačiau tai nėra vienintelis natrio šaltinis. Maisto gamybos pramonė gamina įvairiausius kitus produktus, kuriuose yra natrio. Ir ten būtinai tie produktai yra sūrus. Tai galėtų būti ir mėsa, ir, ir e, kiaušiniai arba mineralinis vanduo. Todėl manau, kad reikia atskirai nurodyti druskos kiekį ir natrio kiekį. Toliau, kilmės žymėjimas. Manau, kad jis yra visiškai būtinas, kadangi vartotojas nori, kad jam būtų pateikta ši informacija. Vienintelis tyrimas, kuris buvo atliktas apie maisto produktų ingredientų kilmę, parodė, kad ši informacija kartais gali priversti vartotojų rinktis pagal tai, kad jam patinka, pavyzdžiui, vieno kokio ingrediento kilmės šalis. Tai nėra teisinga. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu kalbėti nelgiau kaip tris minutės, nekartosiu to, ką jau sakė kiti kolegos, ypač mano šešėlinis pranešėjas, aš jam visiškai pritariu. Labai gerbiu ponios Zomer darbą, tai yra išties titaniškas darbas. Ir iš esmės aš galiu pritarti praktiškai viskam, ką jis siūlo, išskyrus keletą dalykų. Uh, Aš manau, kad jos pranešimas yra logiškas, nuoseklus. Manau, kad tiesiog reikėtų dar labiau sugriežtinti komisijos adresų nukreiptą kritiką. Man irgi kyla klausimas, ar komisija, kuri teikia tokį pasiūlymą, įsivaizduoja, kaip toks pasiūlymas būtų įgyvendinamas realybėje. Aš apsiribosiu keletų aspektų. Visų pirma, aš buvau išsigandęs, kad jūs siūlote išbraukti GDA koncepciją. Na, bet paskui aš padariau išvadą, kad tai yra teisinga. Apsižvalgykite bet kuriame supermarkete. Man susidaro toks e, įspūdis, kad GDA koncepcija E, koncepcija yra geresnė negu kad šviesoforo sistema, tačiau gamintojai dažnai tuo piktnaudžiauja, ypač didieji koncernai e, kurie yra Briuselėje, dažnai to piknaudžiauja. Štai aš turiu šokolado plytelę. Ir dabar norėčiau sužinoti, kiek kilo kalorijų turi ši šokolado plytelė. Uh, maždaug 7 procentai dienos normos. Tačiau kitoje pakuotės pusėje jau pateikta visiškai kitokia informacija. Yra labai daug tokių pavyzdžių, kai informacija tiesiog netitinka. Daug koncernų, žymių koncernų remia GDA sistemą, ir šią sistemą išnaudoja kaip tam tikrą rinkodaros instrumentą. Aš manau, kad reikėtų privaloma tvarka nurodyti pagrindinę informaciją ir porcijas. Kalbant apie sveika, sveikatinimo teiginius, tos diskusijos jau vyko anksčiau, reikėtų prisiminti štai ką. Blogų mytybos įpročių problemos neišspręsime etikečių pagalba. Aš manau, kad problemos kyla dėl, nesu, dėl nesubalansuotos mytybos. Vienas hamburgeris didelės žalos nepadaro. Jis kenksmingas pasidaro tada, kai hamburgeriai yra vartojami didžiuliais kiekiais. Vartotojas turėtų būti uh, informuotas, o paskui jisai pats priema savo sprendimą. Na ir mano paskutinė pastaba. Bet pirmininkas kalbėtoje nutraukė, kuris jau kalbėjo daugiau kaip tris minutės. Toliau suteikiama žodis kitam kalbėtojui. Prašom. Sind schon neun Sekunden meiner Redezeit rum. Labai ačiū, pirmininkė. Jau prabėgo dešimt mano, man skirtų sekundžių, sako pane Weisgerber. Aš irgi norėčiau pagirti mūsų pranešėją. Ji parengė labai nuoseklų, logišką, aišku pranešimą. Šimtų procentų pritariu šiam pranešimui. Aš tiesiog galėčiau pateikti keletą papildomų pakeitimų. Nenorėčiau kartoti tų pakeitimų, kurie jau buvo pateikti. Aš tiesiog kai kuriuos iš jų norėčiau papildyti. Labai džiaugiuosi pasiūlymu dėl nesufasuotų produktų. Aš manau, kad jūs numatote teisingą išimti, ypač ta išimtis būtų svarbi mažoms ir vidutinėms įmonėms, pavyzdžiui, kepiklėlėms ir mėsinėms. Aš pritariu ir jūsų pasiūlymui dėl pereinamą laikotarpę mažoms bei vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų pasiruošti ir gyvendinti šį teisės aktą. Aš pasisakau už savanorišką kilmės šalies nurodymą. Man kaip socialdemokratai atrodo, kad, tarkim, perdirbimo įmonėms gali būti sunku atskirti uh, visų produktų kilmės šalį ir tai nurodyti. Aš pritarčiau tam, kad reikėtų ant etiketės nurodyti, jeigu produktas yra maist, tam tikro kito produkto pakaitalas. Na ir dar porą pastabų apie vadinamą šviesoforo sistemą. Aš prieštarauju šiai sistemai, pritariu anksčiau išsakytiems argumentams, manau, kad ši sistema yra pernelik paprasta, yra klaidinanti Jeigu produktas paženklintas raudonai, tai reikštų, kad tas produktas yra itin kenksmingas. Ir aš manau, kad GDA sistema yra gera. Man atrodo neteisinga, kad mes taip kritikuojame GDA sistemą. Aš manau, kad GDA sistema yra alternatyva šviesoforo sistemai. Mes tiesiog turėtumėm užtikrinti, kad pramonė nepriešta, neišnaudotų, nepiktnaudžiautų šią GDA sistemą. Visą laiką turėtų būti nurodoma maistinė vertė 100 gramų, informacija turėtų būti lengvai palyginama ir taip toliau. Aš susisiekiau su savo šalies ministerija ir norėčiau pasiūlyti štai tokį modelį. siūlau tam tikrą ramščių sistemą. Ir apibendrindama galiu pasakyti, kad vis dėlto man labiau patinka GD sistema, o ne e, šviesoforo sistema. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia paminėti tuos aspektus, apie kuriuos nekalbėjo kolegos. Ir būtent atkreipkite dėmesį, kad tam tikrom maisto produktų kategorijom šie reikalavimai nebūtų taikomi. Turiu galvoje, pavyzdžiui, lėktuvose teikiamą maistą arba ligoninėse teikiamą maistą ligonams. Ir labai svarbu, kad nepriklausomai tuo mes mokome ar nemokame už gautą maistą, vis tiek turime teisę žinoti, kokius yra jo sudėtinės sudėdamosios dalis. Be to, yra statymuose taisyklių, kad būtų, pavyzdžiui, pateikiama informacija, įspėjamojo pobūdžio informacija apie sparkamą, apie dirbtinį saldiklį. Ir tai labai svarbu. Man, pavyzdžiui, taip pat labai svarbu, nes esu iš šalies, kurioje įmanomas alternatyvų ženklinimas ir mes tai labai vertiname, nepaisant iškilusių tam tikrų kontroversinių diskusijų dėl cukraus ar jo pakaitalų. Bet manau, kad svarbu leisti įmonėms, bendrovėms ir šalims naudotis tą sistemą, kuri jau pasitvirtino, pasiteisino praktikoje ir kuriai pritarė bei kurią vertina vartotojai. Nes aš manau, kad bendrovės vis tik stengiasi atsižvelgti į vartotojų nuomonę, nes tai reiškia, kad jos galės parduoti daugiau produkcijos. Ir aš manau, kad bet kuri bendrovė pirmiausiai nori pardavinėti rinkoje tai, kas bus perkama. Dėl mėsos kilmės ženklinimo. Aš manau, kad jau yra taisyklės, bet jos tuo tarpu neįgyvendinamos, bent jau mano šalyje. Dabar dėl alkoholio. Kodėl jam padaryta išimtis? Jeigu mes jį priskiriame maisto produktams, tai reikia taikyti ir tas pačias taisyklės. Dėl maistinės vertėjas lentelių. Labai atvirai pasakysiu, kad tai, kas paprastai surašoma lentelėje, naudojant 100 gramų ar 100 mililitrų e, rodiklį. Tai man ta informacija yra labai labai naudinga ir mane neramina, kad atsiras naujos taisyklės, bet neliks maistinės vertės lentelės. Ir labai svarbu, kad maistinė vertė būtų nurodyta 100 gramų arba 100 mililitrų. O jeigu jau kalbame apie porcijas, tai tada ta informacija turi būti teikiama papildomai. Bet man svarbiausia, kad galinėje pakuotės dalyje ta informacija išliktų. Baigdama noriu pasakyti, kad mes esame prašę, kad transriebalai būtų taip pat įtraukti į žymimų medžiagų sąrašą. Dabar dėl to šrifto dydžio, 3 mm ar ne, ar įmanoma tai skaityti ar ne, šis klausimas visada iškyla mūsų susitikimuose su vartotojais ir galų gale reikia tikrai imtis priemonių, kad informacija būtų įskaitoma. Ačiū toliau Antonio Parnova. Man kaip gydytojai yra labai svarbi bent viena priežastis, dėl kurios šis teisės aktas turėtų būti patvirtintas. Ir turiu galvoje ne tik tai konkurenciją tarp įmonių, bet taip pat ir visuomenės sveikatą. Nes visos sudėdamosios dalys, jeigu jos išvardėmos, jos siunčia ir tam tikrą informaciją. Nepamirškite, mes turime problemų ne tik su nutukimu savo visuomenėse. Yra kraujagislių, širdies kraujagislių sistemos lygos ir kitos lygos, kurioms taip pat uh, labai svarbu gauti informaciją. Taip kaip, kad, sakysime, kovojant su rūkimu yra naudojami. Um, valstybės mokesčių mokėtojų pinigai, tai lygiai taip pat <clears throat> yra visiškai aiškiai paskaičiuota, kad jeigu žmogus meta rakyti, jisai sutaupa vidutiniškai per metus tūkstantį jav dolerių. Ir kartais, manau, mūsų reikalavimai dėl ženklinimo eina ne tą linkmę, kokią turėtume eiti. Kuo daugiau informacijos mes pateiksime priekinėje pakuotės dalyje, tuo labiau a, klaidinti galime vartotojai. Jeigu jau mes kalbame apie rekomenduojamą paros normą, tai vienais atvejais, pavyzdžiui, žymima, kad tai yra natris, bet juk sveikatos požiūrio, sveikatos būklės požiūrių labiausiai reikia informacijos apie druską ir cukrų, nes tai yra medžiagos, kurios daro poveikį sveikatos būklei. O natris neduoda tokio poveikio. Todėl mes turime labai atvirai ir aiškiai pasakyti, kad reikalinga iš tiesų naudotis abejomis sistemomis GDA ir taip vadinama šviesoforo sistema, tik jas atitinkamai tarpusavį suderinsi. Bet to nepamirškite, kad maždaug 10 procentų Europos gyventojų nemoka skaityti. Ir tik 10 procentų yra įgudę skaitytojai, sako kalbančioji. Todėl mes tikrai turime gerai pagalvoti, kokią informaciją norime teikti vartotojams. Yra atlikto trys tyrimai, bet ne vienas iš tų trijų tyrimų nerodo, kad vadinamoji šviesoforo sistema būtų bloga. Dabar gada. Iš tiesų, pirmiausia, kada renkamės vieną ar kitą sistemą, reikia pagalvoti, kokią informaciją norime pateikti vartotojim. Maisto produktų standartų agentūra teigia, kad reikalinga laikyti šviesoforo sistemos. Kitas tyrimas, kuris buvo atliktas, rodo, kad vartotojas pageidauja spalvinio ženklinimo. Ir trečias tai buvo atliktas Europos širdies asociacijų tinklo tyrimas, kuris irgi rekomenduoja tam tikrą informaciją teikti ta informacija, apie vis, visų trijų tyrimų informacija yra laisvai prieinama visiems. Dabar dėl aprašymo maisto produktų. Pramonė naudoja tokius aprašymus ir ypač maistinės vertės aprašymus. Ir manau, kad maistinės vertės pateikimas yra labai svarbus dalykas, nors šioje direktyvoje nėra įtraukti tie dalykai. Ir aš manau, kad turėtų būti tai padaryti. Ačiū. Ačiū, Vitorija Prodai toliau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš visiškai pritariu, kad reikia žymėti kilmę, bet tai turėtų būti bendro pobūdžio informacija, kuri reikalinga norint užtikrinti tinkamai subalansuotą paros mytybę. Ir Ypač ir taip pat pritariu šviesoforo sistemai, ypač ženklinimui raudona spalva, nes raudona spalva beveik visuomet reiškia, kad druskos kiekis yra didelis. Bet nepamirškite, kad druska gali būti ir daržovėse. Ir jeigu mes vartojame druskos daug turinčius produktus kartu su daržovėmis, galime subalansuoti mytybą. Taigi, be turinio sudėdamųjų dalių, apie kurias čia daug kalbėta, mes taip pat turėtume pagalvoti, kad būtų įtraukta informacija ir apie skaidulinės medžiagas, nes jos labai svarbios prevencijos virškinamojo traktų virškinimo sistemos lygų prevencijos požiūrių. Taip pat turėtume nurodyti galimas alerginės reakcijas. Aišku, viskas priklauso nuo žmogaus imuninės sistemos, bet alergijos kelia vis didesnį susirūpinimą. Dar vienas svarbus dalykas teikiant informaciją pagalvoti apie subalansuotą paros mytybą. Bet aš manau, kad šiuo atveju mes paskensime diskusijoje, nes nuomonės yra labai įvairios ir jeigu mes viską pradėsime rašyti etiketėse, tai vartotojas paprasčiausiai pasimes. Jūs kalbėjote apie porcijas savaitį ar porcijas dienai. Man atrodo, likščiol buvo kalbama apie uh, tai, ką reikia suvartoti per dieną, bet man kažkaip tai iš vertėjų kabinos pasigirdo, kad jūs sakėte, kad jūs kalbėjote apie maisto kiekį suvartojimą per savaitę, gal jūs galite patikslinti? Uh, Taip. Mytyba per savaitę. Tikrai turi būti nuoroda padaryta nes kitaip tai yra vienkartinė porcija, tai neduoda naudos. Reikia į viską žiūrėti uh, savaitinės mytybos pagrindu. Pone Liepa, aš labai trumpai. Mes turime tris tikslus. Ir apie tai jau kalbėjo kai kurie kolegos. Pirmiausia, sveikata. Riebalai, cukrus ir druska yra būtent tos medžiagos, dėl kurių ir kilo nutukimo epidemija. Antra, vartotojų galimybė rinktis. Jie turi žinoti, ką jie renkas ir kodėl. Ir trečia, sauga. Jau kažkas kalbėjo apie e, karvių pasiutlygę. Būtent todėl turime žymėti maisto produktų kilmę, kad būtų aišku, iš kur yra atkeliavę tie produktai. Uh, Dabar, kai klimato kaita, kaitos mastas nuolatos didėja, kilmės žymėjimas bus dar aktualesnis. Taigi, aš pritariu tam, kad būtų nurodyta produkto ir medžiagų kilmė. Antra, manau, kad šviesoforo sistema yra pernelyg paprasta Nes iš esmės e, jis suteikia labai mažai informacijos. Jis tiesiog pasako, ar kiekis yra per mažas, normalus ar per didelis. To tikrai nepakanka. Ir trečia, labai svarbu būtų turėti galimybę palyginti skirtingumą su produktų maistingumą. Apie tai jau kalbėjo. Jau buvo mums parodyta e, šokolado plitelė. Ir jei visą informaciją nurodysime atsižvelgdami į kiekį e, pagal tai, kiek, yra, e, kiek tos medžiagos yra šimtame gramų, tai tuomet galima bus lyginti produktų maistingumą. Svarbu yra nurodyti tokią informaciją, kuri būtų suprantama vartotojui. Ir be abejo reikia siekti tinkamos pusiausviros. O šviesoforų sistema yra pernelyg paprasta, kaip minėjau, ir tikrai nepakankama. Michaelis Tinitropolis. Dėkuoju, pirmininkė. Mes kūrėme bendrijos teisės aktus, kuris būtų bendro pobūdžio privalomas, bei kuris nustatytų vienodas taisyklės ir normas visose ES šalyse. Šiuo teisės aktu norime, kad teikiama informacija apie maisto maistingum, maistingumą būtų tinkama. Šis dokumentas turėtų pateikti, pakeisti septynis jau galiojančius dokumentus. 2008 metais, kai mes svarstėme pirmąjį reglamento projektą, buvo pateikta 1232 pakeitimai. Kodėl? Ogi todėl, kad šis klausimas yra labai svarbus. Taigi, iš tikrųjų, ta pakeitimų lavina yra tik tai pradžia. Ši informacija turėtų būti privaloma. Ir todėl mes negalime neįtraukti iš reglamentų taikymos rytį uh, alkoholinių gėrimų. Kai kuriuose šalise už kanapių rūkymą, pažiūrėjau, numatyta pužiamoji bausmė. Tai o, dar kartą pa, parodo, kad reikėtų įtraukti alkoholinius gėrimus iš reglamentų taikymas rytį. Ar nano produktus, nanomedžiagas kalbėsime. Nežinau iš tikrųjų, ar tai reikėtų daryti, nes kol kas dar nėra aišku, kaip kas bus su nanomedžiagomis. Reikia, kad informacija būtų pateikta aiškiai. Jau apie tai buvo kalbėta. Gali būti, kad aš norėsiu įsigyti kokį nors produktą, kad ir kokia būtų jo maisti, e, maistinė vertė. Bet akivaizdu yra tai, kad aš nenoriu, kad šis produktas būtų atgabentas iš labai tolimos šalies. Toliau žuvis, nes kai kuri žuvis e, yra, e, kai kurios nykstančių žuvų rūšis, pavyzdžiui, yra parduodamos e, ir taip irgi reikia nurodyti. Pranešėja teigia, kad reglamento projektas buvo parengtas e, nesikonsultuojant su specialistais. Bet mums labiausiai rūpi tai, kad būtų pateikta labai aiški maisnės vertės lentelė. Karlas Šliuteris apie tai kalbėjo. Jei norime, kad informacija būtų pateikta aiškiai, tuomet turime, turime surasti tokį šrifto dydį ir tokį informacijos patikimą būdą, kuris būtų prieinamas visiems O dėl to, kad maistinė informacija yra patikima neteisingai, kai, kai kurie žmonės net perka šunų ėdalą, nes mano, kad tai yra maisto produktas. Pane Klas, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai Somer, nes ji tikrai puikiai padirbėjo. Aš iš pradžių neketinau pasisakyti, bet dabar noriu sureaguoti į diskusiją. Mėly kolegos, etiketė nėra teisingos mytybos vadovėlis, tai nėra mūsų tikslas. Turime šio tikslo atsisakyti. Turime daryti skirtumą tarp svarbios informacijos, kuri privalomai turėtų būti nurodoma, ir papildomos informacijos, kuri gali būti nurodoma savanoriškai. Na ir tokia papildoma informacija galėtų būti tam tikras privalumas konkuruojant su kitu gamintoju. Tarkim, galbūt vienas vartotojas nenorės pirkti produktą, ant kurio nenurodyta kilmės šalis, bet jisai tada mėliau pirks jau kito gamintojo produktą, ant kurio kilmės šalis nurodyta. Tai yra, kaip jau sakiau, tam tikras privalumas konkuruojant angliavandeniai, baltymai, e, kilokalorijos, šie duomenys turėtų būti naudojami, kilodžiaulių galima, būti, galima ir atsisakyti. Alkoholiniai gėrimai, mėly kolegos, yra specialūs reglamentai ir direktyvos alkoholiniams gėrimams yra atskira direktyva vyno ženklinimui. Taigi aš nemanau, kad reikia dvigubų taisyklių, šis rytis jau yra reglamentuota. Labiau, kad komisija sako, kad po penkerių metų e, dar kartą bus direktyva peržiūrėta. Taigi aš manau, kad dabar nereikia kažkokių tai specialių taisyklių alkoholiniams gėrimams. Šis rytis jau reglamentuota. Aš pritariu ponios Somer pakeitimai numeris 68, tai yra pakeitimas dėl maisto pakaitalų. Toliau kilmės šalis, kaip sakiau, tai galėtų būti nurodoma papildomai. Tačiau tokią, produk... tokią informaciją galima nurodyti tik ant pradinio produkto etiketės, o jeigu produktas yra pagamintas iš kelių žaliavų, tai kaip galima nurodyti kilmės šalį. Galbūt maisto produktų gamintojai gali savanoriškai tokią informaciją nurodyti. Ir manau, kad dėl to būtų visi patenkinti. Ačiū. Okay. Then, uh... Sergio Balato, o paskui Ester Delange. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag eh, drie punten aanstippen, want veel is ook. Dėkuoju, pirmininkė, tris tai- dalykus norėčiau pasakyti, nes jau daug kas buvo pasakyta. Pirmiausia, šviesoforo sistema. Mano kolegos iš socialistų frakcijos bei kiti kolegos įsivaizduoju, kad šviesoforo sistema padėtų mums kovoti su didžiuliu lobizmu. Bet įsivaizduokite, kas bus, jei iš tikrųjų ši sistema taps realybė. Aš nenoriu, kad mano vaikai valgytų per nelik daug riebalų. Nenoriu, kad e, jie gertų per daug Coca-Colos. Pavyzdžiui, jei bus pritaikyta ši šviesoforų sistema, tuomet e, dietinė Coca-Cola bus pažymėta žalia spalva. Ir tai liktai rodytų, kad ji yra sveikesnė. Nepaprasta Coca-Cola. Taigi ši sistema tikrai nepasiteisins. Antra. Aš pritariu tiems, kas, kad reikia skirtingai traktuoti fasuotus ir nefasuotus maisto produktus. Ir kad ne, į šio reglamento taikymo sritį nereikia įtraukti nefasuotų maisto produktų. Bet reikėjo labai, labai aiškiai apibriežti, kas yra fasuoti ir nefasuoti produktai. Aš savo laiku dirbau o, vasarą kepyklai ir mėsiniai. Ir aš, pavyzdžiui, supakuodavau supjaustytą duoną į maišelius. Ar tai reiškia, kad tas produktas jau yra supakuotas ar ne? Ir toliau. Paskutinis dalykas. Viena kolegė kalbėjo apie bulvių uh, salotas Berlyne ir apie tai, kaip buvo jos pažymėta ar nepažymėta jų maistinė vertė. Aš manau, kad žymėtimai e, produkto maistingumą reikia, bet svarbu yra nurodyti tai, kas yra svarbiausia. Ir nepamirškime, kad mūsų kulinarijos tradicijos, e, kulinarinis paveldas yra e, skirtingas. Ir kuo daugiau apie tai mastau, tuo, ma, tuo mažiau pritariu pasiūlymų reikalauti, kad restoranuose būtų nurodyta patiekalų maistinė vertė. Jeigu aš, pažiūrėjau, gaminu kokį nors patiekalą, kaip aš galiu nustatyti, kokia yra to patiekalo energetinė vertė? O jeigu patiekalas, sakykime, yra labai sudėtingas ir gaminamas iš daugelio ingredientų, tai ką tuomet daryti? nemanau, kad galima užkrauti tokią naštą mūsų rinkėjams. Wenn wir noch Standardgerichte haben und keine Kreationen mehr in Restaurants. Ja. Zum Schluss noch Christopher Fellner. Na, iš tikrųjų, kai kurios restoranuose gauname tradicinius patiekalus, kai kur yra kulinaris naujovės. Ponas Fielneris. Taip, aš kalbėsiu trumpai. Aš suprantu, kad mes norime, kad viskas būtų supaprastinta. Tačiau nereikia supaprastinti tos informacijos, informacijos taip supaprastinti, kad iš tikrųjų būtų patikta klaidinga informacija. Mes negalime kurti sistemos, kuri leistų mums įsivaizduoti, kad koks nors maisto produktas yra, yra e, kenksmingas ar sveikas akivaizdus yra dalykas, kad mes turime nepersivalgyti, valgyti sveikesnį maistą bei, bei sportuoti, judėti. Štai iš esmės ko siekiama. Ir piliečiai turėtų prisimti atsakomybę už savo gyvenseną. O mes elgiamės taip, lyg mūsų piliečiai uh, nieko visiškai neišmanytų apie mytybą. Jeigu taip su jais elgsimės, tai jie iš tikrųjų praras bet kokią uh, nuovoką apie sveikesnį maistą. Pagalvokime apie ateitį. Žmonės turės skaityti tai, kas yra parašyta ant produkto pakuotės, tam, kad jie vartotų atsakingai. Svarbu yra uh, maitintis įvairiai, nepersivalgyti bei sportuoti. Štai kas yra svarbiausia. Aš žinau, kad politikai visuomet stengiasi išspręsti visas problemas, e, e, patvirtinami įvairiausias direktyvas, priimdami reglamentus, tačiau iš tikrųjų nutukimo problemos e, mes šiuo reglamentu neįspręsime, nepamirškime to. Kągi, diskusija buvo labai įdomi, vyko gyvai ir norėčiau suteikti dabar žodį komisijos atstovai iš direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenustepsite išgirdę, kad šiuo metu labai sudėtinga priimti aiškę poziciją. Ponas Baroso ką tik tai um, paskelbė naujos sudėties komisiją. Kitų metų sausai vyks busimų komisarų klausimai ir man dabar labai sudėtinga sakyti taip ar ne vienu ar kitų klausimų. Jūs nenustepsite taip pat išgirda, kad komisija nepritarė ponios Zomar nuomonė dėl komisijos pasiūlymo įvertinimo ir taip pat nepritarė visiems teikiamiems pakeitimams. Bet nemažai iš jūsų iškėlė labai įdomių minčių. Pavyzdžiui, tai buvo įdomios mintis susijusios su kilmės ženklinimu. Ponas Liutė, ponas Rauta Berant, pona Lapaš ir daugelis, daugelis kitų komiteto narių sakė, kad komisija užsibrėžė nepakankamai ambicingų tikslų. Mūsų idėja buvo kokia - įtraukti į tekstą visą visas tas taisyklės, kurios jau ir taip yra taikomos, nes patys rytis yra labai sudėtinga. Kita vertus, mes nebejotumai esame pasirengę daryti tolesnius tikslinimus ir taip pat mielai išklausysime įvairios rekomendacijas. Dėl sudėtinių dalių ženklinimo fasade, pakuotės fasadinėje dalyje, kokią dydžio šriftų viskas turi būti žinoma 6 ar 3 mm. Tai yra sudėtingi klausimai. Yra skirtingos produktų kategorijos, skirtinga informacija, kuri turėtų būti patiekama vartotojams priekinėje pakuotės dalyje. Mes visą tai svarstėme, bet norėčiau padėkoti ponai Lietat už paramą dėl šrifto dydžio, dėl raidžių aukščio. Apie tai kalbėjo keletas komiteto narių. Pavyzdžiui, buvo paminėta, kad jogurtas fasuojamas labai mažus indėlius ir atitinkamai ženklinimas labai nedidelėmis raidėmis informacija teikiama lygiai taip pat, sakysime, mažomis porcijomis sufasuotas sviestas. Vėlgi ant jo neįmanoma naudoti didesnio šrifto raidžių informacijai pažymėti. Dar vienas klausimas, kuris iškilo, tai pakaitalų klausimas arba analoginių produktų klausimas. Mes turime galvoti apie tai, nesakysime, yra um, sūrio analogai, kurie pagaminti iš augalinio aliejaus. Buvo iškelta ir kitų klausimų. Turiu pasakyti taip pat, kad GDA neturėtų būti traktuojama kaip skirtinga nuo šviesoforo sistemos sistema. Nereikia jų supriešinti. Mes manome, kad GDA turėtų būti privalomojo pobūdžio reikalavimas. Ir vartotojas gali tada įvertinti, kiek kokių sudėtinių dalių yra viename ar kitame produkte ir įvertinti visą tai atsižvelgdamas į paros normą, rekomenduojamą paros normą. Šviesoforo sistema yra pakol kas neprivaloma, ją naudoja kai kurios valstybės narės, komisija galvoja apie kitokios sistemos įvedimą, bet aš labai gerai suprantu visus išdėstytus dėl jos argumentus. Dabar skaidulinės medžiagos. Skaidulinės medžiagos yra labai svarbus klausimas, nes mes visi pripažįstame, kad skaidulinės medžiagos labai svarbios virškinimui reguliuoti ir sudaro svarbę paros mytybos dalį. Pana Paret, pana Lapaš kalbėjo apie komisijos pateikto pasiūlymo naudą ir apivendrindamas jų nuomonę galiu pasakyti štai, kad komisija iš tiesų pageidavo paprasto, lengvai skaitomo ir sąžiningai sudaryto, sudarytos etiketės. Informacija etiketėje turi būti vertinama pagal šiuos kriterijus aišku, būtina pateikti informaciją ir tiems, kurie serga kai kuriomis lygomis, bet ne visomis. Dar vienas dalykas, juk informacijos teikimas vartotojui, juo siekiama, ją siekiama leisti vartotojui padaryti protingą sprendimą, o ne bėgti pirkti žemės riešutų pakuotas, pamačiusios reklamą per televiziją, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra alergiškas žemės riešutams ar ne. Nepamirškite, yra įvairių žmonių, yra žmonių, kurie turi specialiuosius mytybos poreikius, yra antriniai mytybos poreikiai. Tai, ką mes bandome pasiūlyti, turėtų sudaryti vartotojams galimybę tinkamai pasirinkti. Ir nebejotinai kitas aspektas viso šito darbo tai yra vartotojų švietimas. Aš vis tik tai norėčiau apginti mūsų uh, darbuotojus, kurie rengia pasiūlymą, nes jų adresu nemažai karčių žodžių šiandieną buvo išgirsta. Nemažai žmonių paromis jau keletą metų rengia šį pasiūlymą ir todėl norėčiau juos apginti. Nes jie labai profesionaliai dirbo, buvo atliktas poveikio vertinimas intensyviai konsultuojamasi su visomis suinteresuotomis pusėmis - pramonės atstovais, priekiautojais, mažmeninę priekybą, mažomis vidutinėmis įmonėmis, vartotojų teisų organizacijomis. Na, buvo konsultuojamasi su visomis suinteresuotomis pusėmis. Ir manau, kad kritika buvo pernelyg aštri šiandieną. Ačiū. Mes pasižymėjome, ką jūs mums pasakėte. ir kai bus patvirtintas naujas komisijos atstovas atsakingas už šią sritį, galėsime jam užduoti atitink, ar jai užduoti atitinkamus klausimus. O dabar noriu suteikti žodį pranešėjai. Labai ačiū. Aš suprantu, kad komisija turi e, žmogiškųjų išteklių ir manau, kad tų išteklių visiškai turėtų pakakti tam, kad komisija galėtų pateikti, pateikti realistinį pasiūlymą. Pateiktas pasiūlymas yra visiškai nerealistinis. Komisija teigia, kad nereikėjo konsultuotis su išorės ekspertais. Taigi komisija, ko gero, save laiko labai kompetitinga visose sritise. Aš manau, kad gal bent jau maisto produktų srityje reikėtų remtis išorės ekspertų nuomonę. Tikrai negalėčiau sureaguoti visus pateiktus klausimus, aš mielai su jumis padiskutuočiau, tačiau visų pirma tarsiu keletą žodžių. Apie visų pirma kilmė mėsos, kilmės šalis arba kažkokių tai maisto produktų sudėtinių dalių kilmės šalis. Tai yra neįmanoma. Įsivaizduokite pomidorų padažą, kečupą. Pomidorai gali būti iš bet kokios šalies. Maisto produkto sudėtinės dalis, o taip pat ir pašarų sudėtinės dalis yra perkamas e, pasaulinėje rinkoje, atsižvelgiant ir į tokių medžiagų kiekį ir į kainą. Ir kiekvieną dieną gali būti taip, kad bus naudojami produktai iš skirtingų šalių, tai kiek tada etikečių turėtų turėti gamintas, tai yra neįmanoma. Dabar jautina. Aš savo ankstesnėme pranešime buvau pateikusi pakeitimą dėl jautienos, paskui jį atsiemiau. Gyvūnų teisų gynėjai man pasakė, kad pagal mano pasiūlymą jiems būtų neaišku, kaip vartotojas turėtų būti informuojamas apie tai, kaip, kiek laiko gyvūnas buvo gabenamas iki skerdyklos, kiek truko transportavimas. Dėl GDA. Arba produktų ženklinimas spalvomis. Aš manau, kad šitos sistemos turėtų būti neprivalomas, o savanoriškos. Mes juk nežinome, ar vartotojai supras tokį ženklinimą. Galbūt kai kuriuose šalise iš viso nėra šviesoforų, tai tokių regionų gyventojai ir nesupras, ką reiškia raudonas spalva. Aš manau, kad nėra nesveikų produktų mūsų rinkoje. Įstatymai tam tiesiog prieštarauja. Įsivaizduokime GDA sistemą. Ji ko gero puikiai veiktų 40 metų moteriai. Jeigu tokią pačią kalorijų normą, kuri tinkama suaugusiam žmogui pagal GDA sistemą, sunaudotų ir vaikas, tai, to, tai tuomet vaikas pradėtų tukti. Uh, Daug kas priklauso nuo žmogaus lyties ir amžiaus. Neįmanoma nurodyti GDA visais gyvenimo atvejais, visoms gyventojų kategorijoms. Tai turėtų būti savanoriška sistema. Maisto produktų sektorius, gamintojai ir platintojai. turėtų reaguoti į vartotojų poreikius ir jie tai ir daro. Be abejo, tai yra tam tikras rinkodaros privalumas, jeigu įmanoma sureaguoti lankščiai į vartotojų poreikius. Jeigu vartotojas norės palvotą etikečių, tai tada gamintojas gali tai ir sureaguoti. Aš tikrai nenorėčiau, kad GDA arba šviesoforo sistemas taptų privalomas. Kaip jau sakiau, tokia sistema tinka tik kasdieniniams produktams. Labai didžiulis skirtumas tarp um, įvairių šviesoforo spalvų. Ir yra taip dėl to, kad šviesoforo sistema naudomas tik trys spalvos. Tai yra esminė priežastis, dėl kurios uh, Aš manau, kad nereikėtų privalomai naudoti šviesoforo sistemos, nes trimis spalvomis nemanoma paženklinti absoliučiai visų produktų. Aš manau, kad labai svarbus yra dienos racionas, taip pat ir gyvenimo stilius, gyvenimo būdas. Taigi aš prieštaraučiau, kad GDA arba šviesoforo sistemos būtų naudomas privaloma tvarka. Na ir dar viena pastaba. Supraskime, kad tas naujas reglamentas yra skirtas vartotojams. Jis turėtų padėti vartotojams apsispręsti, perkant kažkokį produktą. Vis dėlto šis reglamentas yra skirtas ne vien tik vartotojams, bet ir maisto produktų sektoriui. Tai turėtų reikšti tam tikrą teisinį paprastumą ir harmonizavimą. Taigi mes turime atsižvelgti į abipusės. pusės mes galime orientuotis tik į vidutinį vartotoją. Vidutinį, normalų, vidutinės sveikatos vartotoją. Negalime atsižvelgti į ligonius. Reikėtų tokio ženklinimo sistemos, kuri būtų taikoma vieningai visiems maisto produktams ES išskyrus alkoholinius gėrimus. Perskaitykite mano pranešimą, ten viskas aprašyta išsamei. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų. Pirmininkė, aš dar norėčiau paprašyti, kad suteiktumėt žodį ir tarybos atstovams, nors mus labai spaudžia laikas. Man būtų įdomu sužinoti, kaip vyksta darbas tarybos darbo grupėse, nagrinėjant šį dosiją. Labai ačiū, taip ir padarysime. Kreipiuosi į tarybą, noriu pasiterauti, kaip vyksta darbas darbo grupėje. Pane Elfesen yra tarp mūsų. Prašom, žodis jums. Eh. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu, kad suteikėte galimybę jums pristatyti diskusijas, kurios vyksta taryboje. Beje, turiu pasakyti, kad mūsų darbo grupės dar nepriejo vienos galutinės nuomonės. Pirmiausia, dėl įskaitomumo. Regės gana plačiai pritarėme tam, kad būtų naudojami aiškus standartai. Kai kurie iš jūsų kalbėjo taip pat apie tam tikrus dalykus, apie pakuotas ir sakė, kad dabartiniu metu informacija rašoma neįskaitomomis raidėmis bet niekas niekada nesikreipė į teisingumo teismą ir teisingumo teismas nepriėmė neigiamo sprendimo. Aš manau, kad reikėtų galvoti apie paprasčiausius standartus, kuriems būtų pritarta. Taryboje buvo svarstoma 1,2 mm šrifto dydis ir mažoji X raidė būtų išeities taškas. Apie tai mes kalbėjome, kai svarstėme mažose pakuotėse teikiamus produktus. Ir labai plačiai buvo svarstoma, kaip galima būtų pagerinti skaitomumą, pavyzdžiui, <clears throat> kontrasto didesnio principų teikiant informaciją. Dabar dėl maistinės vertės. Galvojama apie privalomąją maistinę vertę ir informaciją apie ją. Taryba linkusi pritarti bendro pobūdžio informacijos teikimui vienoje vietoje ir kaip daugelis sakė, reikėtų teikti informaciją šimtui miligramų arba mililitrų. Taryboje taip pat bus svarstoma svarstomas maistinės vertės lentelės klausimas. Mes manome, kad kai, kurie, kai kurios mytybinės medžiagos galėtų būti įvardyjamos pakuotas e, priekyje. Sunku pasakyti pakol kas kas, bet tai turėtų būti standartinė informacija, pavyzdžiui, energetinė vertė plus riebalai, įskaitant sučiuosius riebalus, transriebalus ir polinesočiuosius riebalus. Taryboje labai ilgai buvo svarstomi šie informacijos teikimo aspektai. Jeigu tiesiog išbrauksime kai kurį skyrių iš komisijos pasiūlymo, tai tada pasirodas, kad daugelis gerų iniciatyvų tiesiog liks neįgyvendantos. Dar vienas dalykas tai yra inovacinės programos, kurias siūlo valstybės narės ar pramonės bendrovės. Taigi, kaip suprantate, mes nenorėtume, kad viskas būtų palikta savyjeigai, savireguliavimui, bet taip pat norėtume nusatyti tam tikrus protingus reikalavimus etikečių ženklinimui etiketėmis. Taigi matome, kad taryboje dar daug nenuveikto darbo. Labai ačiū tarybai Nuo 2008 metų sausio mėnesio nagrinėjamas šis pasiūlymas nuo sausio 31 dienos. Pakankamai laiko buvo išnagrinėti šiam pasiūlymui. Pakeitimus galite teikti iki 2009 metų gruodžio 9 dienos. Tikiuosi, kad iki gegužės mėnesio galėsime aptarti šį pasiūlymą. Dar kartą primenu gruodžio 9 diena. Labai ačiū, poniai Zomer. Pakeitimus reikėtų pateikti iki gruodžio 9 dienos 18 valandos, patikslina pirmininkas. Ir dabar galime eiti prie 13 darbo tvarkės klausimo, labai svarbi tema. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, sako pirmininkas. Kaip girdėjau, buvo susitarta, kad Pirmas kalbės pranešėjas Sonik apie dujų tiekimo saugumą. Prašom, ponas Sonik. Visi, kurie čia susirinko pasiklausyti diskusijų apie maisto produktus, turėtų savo diskusijas pratesti už salės durų. O, panie Przewodniczący, chciałem <laughs> podziękować koleżance Iwens, że... Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai Ivens už tai, kad jis sutiko, kad šis klausimas, šis klausimas svarstamas būtų pankstintas. Friends, this... Gerbėmiai bičiuliai, prašau visų, kas nori pasikalbėti, išeiti iš šios salės. Koridorius yra platus. pokazuje poten... Hi. Thanks for starting that. So, aber jetzt. Also, other. Hey, the council listens to the next uh, issue as well, please. Tarybos atstovams gal irgi būtų pasiklausyti kito klausimo. Švedai tenai susibūrė vienoje vietoje. Mes norime pradėti svarstyti darbo tvarkės punktą. Prašau, ponė Sonika. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem... Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Evans už tai, kad ji sutiko tam, kad šių klausimų svarstymas būtų pankstintas ir kad aš galėčiau dabar pristatyti savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo dėl reglamento skirto užtikrinti dujų tiekimo saugumą. Šis reglamentas turėtų pakeisti direktyvą 2008-2008. 2004-67. Šios direktyvos nebepakanka, kadangi šiandienos pasaulyje, kaip žinia, atsirado papildomų problemų, kurios kyla tranzito šalise. Beveik 60 procentų visų dujų gauname iš trečiųjų šalių. Ir vartojant dujas, kaip žinia, išskiriama mažiausia CO2 palyginus su kitų organinių kūrų. Taigi, ši nuomonė yra rengiama ir svarstama mūsų komitete, atsižvelgiant į platesnį kontekstą, tai kad egzistuoja pasiūlymas sumažinti iki 2020 e, metų 20 procentų CO2 išlakas. Be abejo, reikėtų derinti saugumo aspektus su klimato kaitos dalykais, su ekologiniais dalykais. Todėl pirmiausia, turime pagalvoti apie tai, kaip uh, dujo, kokį poveikį dujos daro gamtai. Antra, jei naudosime mažiau dujų, o daugiau anglies ir naftos, tuomet nesugebėsime išma, sumažinti CO2 emisijų. Trečia, turėtume vengti krizių. O tam reikia tęsti darybas dėl racionalaus protingo vartojimo. Ketvirta, daugiau dėmesio turime skirti energijai gaminamai lokaliai, gaminamai e, valstybės narėse. Penkta, turime kurti naują infrastruktūrą. Tačiau tai bus įmanoma tik po to, kai bus atliktas išsamus poveikio įvertinimas atsižvelgiant į Natūro 2000 reikalavimus. O į Natūro 2000, kaip žinia, įeina paukščių direktyva bei natūralių buveinių direktyva. Nes mes norime apsaugoti savo paveldą. Tik jei išvelgsime visus šios aspektus, galėsime tinkamai ir apsirūpinti dujomis ir apsaugoti savo aplinką. Kol rengėme šį dokumentą, supratome, kad direktyvą reikia suteikti naują pagreitį. Šiandien yra ypatinga diena. 2009 metų gruodžio pirmoji. Šiandien įsigaliojo Lisabonos sutartis O šios sutarties 194 straipsnėje yra numatytas solidarumo energetikos srityje įsipareigojimas. Taigi šiand, nuo šiandienos gyvensime kitoje, kitokioje Europos Sąjungoje. Ir komisija parengė šį dokumentą, šį savo pasiūlymą, išvelgdama į naujas aplinkybės. Jie jį parengė žvelgdama į ateitį, o ne besigrįžiodama į praeitį. Taigi, pagal Lisabono sutartį mes galėsime dažniau pasinaudoti solidarumu energetikos srityje. Mes žinome, kad mūsų energetiniam saugumui yra iškilusios įvairių grėsmės. Ir džiaugiamės, kad komisija nori pagerinti energetinių išteklių tiekimo iš trečių šalių teisinį pagrindą. Privačios bendrovės nėra pavaldžios savo šalies vyriausybės. Ir 21 amžiuje Europos Sąjunga turėtų sutelkti savo jėgas ir elgtis ryštingai. Todėl manau, kad Europos komisija reikia suteikti daugiau įgaliojimų, daugiau galių, kad ji galėtų ypatingų situacijų krizių sprendimo mechanizmais. Ir turime tam pasirenkti, nes e, tikimybė, kad e, krizė gali iškilti kokioje nors valstybė narėje, yra nemenka. Manau, kad mums reikia ir didesnio lankstumo, kuris leistų mums uh, atsižvelgti į krizės mastą bei uh, e, trūkmę. Kai kurios valstybės narės e, šimto procentų visų savo suvartojimų dujų gauna iš e, trečiosios šalies. Taigi priklausomybė yra didžiulė. Todėl turime rimtai rūpintis dujų tikimo saugumu. Turime galvoti apie papildomas saugumo užtikrinančias priemonės. Be to mums reikia tokios infrastruktūros, tokio dujotikio, kuris leistų mums pumpuoti dujas dviem kryptimi, kryptimis. Atvirkštinės tekmės dujotikio. Bet vėlgi šioje srityje Viskas priklausys nuo valstybių narių. Be abejo, valstybės narys galėtų bendradarbiauti šioje srityje. Bet jos tai darys tik tai tuo met, kai tai bus joms naudinga. Paraginčiau Jūs pritarti šiam dokumentui dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad jis e, ragina visus geriau koordinuoti bendrus veiksmus. Antra, dėl to, kad mums reikia, kad komisija taikytų bendrijos požiūrį ir rūpintųsi visomis valstybėmis narimis, užtikrindama dujų tiekimą. Ir trečia, mes norime, kad dujų tiekimas būtų ekologiškas, kad jis e, nekenktų mūsų aplinkai, kad jis būtų darnus. Ir baigdamas norėčiau dar kartą paprašyti jūsų pritarti šiam dokumentui. Ačiū, panas Sonik, už nuomonės pristatymą. Iš tikrųjų, šioje nuomonėje kalbama ir apie aplinkos apsaugos aspektus, kurie mums yra aktualūs. Yra du komiteto nariai, kurie nori pasisakyti. Visų pirma, Kris Deivis, prašom. Well, you, Chair. um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai vertinu pranešėjo pastabas. Bet man kilo tokia mintis, aš tikrai nelabai sekiau, kaip vyko darbas šioje srityje, bet kalbant apie energetikos, energijos tiekimo užtikrinimą, bei taip pat CO2 sugavimus ir saugojimus. Ir turint galvoje, kad akmens anglės tona dabar kainuoja 30 eurų, tikrai nėra labai a, daug a, noro investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir jų panaudojimą ar CO2 sugavimą ir saugojimą. Daug ataskaitų yra rengiama, kuriuose bandoma prognozuoti, kokios akmens anglės kainos bus ateityje. Tačiau dabar kaina yra tokia, kaip minėjau. Kitas dalykas, dabar Europoje labai skubiai bandoma investuoti į dujų vamzdynų infrastruktūrą, nesižvelgiant į saugumo klausimus ir galimus padarinius. Todėl palyginti su kitų iškastinių kūrų dujos, jūs teigiate, išmeta mažiau, mažiau CO2 į atmosferą. Bet jeigu mes kalbame apie a, mažinimą CO2 išmetimų, tai per artimiausius keletą dešimtmečių mes turėsime juos sumažinti 80 procentų. Neišvengiamai tai paveiks ir dujas. Bet to yra dar vienas dalykas - požeminės dujų saugyklos. Bet koks dujų tiekimo reguliavimas reiškia, kad dujų perpumpavimo stotas taip pat turėtų užtikrinti ir CO2 sugavimą. Be to reikia užtikrinti minimalų žemės ploto skirimą būsimai sekvestracijai. Dar vienas dalykas tai reikalavimai, kuriuos um, akmens anglį naudojančioms jėgainėms turės nustatyti valstybės narės. Reikia apibriežti ir būsimas CO2 saugiklas bei transportavimą, gabenimą nu, iš CO2 surinkimo taškų į jėgainės. Taigi aš tikrai dėkingas esu pranešėjai, bet norėčiau išgirsti ir komentarus dėl mano iškeltų klausimų. Toliau ponas Gavandai. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu ir savo kolegos Kristiano vardu pateikti keletą pastabų. Man regės, ši žiema viską aiškiai sudėlioju į savo vietas ir kalbėkime atvirai. Vienintelis įmanomas sprendimas yra mažesnis dujų suvartojimas. Tam turime skirti pagrindinį dėmesį. Iš esmės aš e, pritariu pono Sonikso nuomonai ir noriu padėkoti jam už tos nuomonės pareigimą. Esu dėkingas, kad tinkamas dėmesys skirtas pranešėme atsinaunančios energijos šaltiniams. Labai tvirtai pritariu solidarumo nuostatai. Jūs žinote, kad Lisabono sutartis įsigaliojo šiandieną ir solidarumo principų joje skiriamas didelis dėmesys. O tai ypač labai svarbu, kalbant apie tarp valstybinės dujų saugiklas. Komisija, aišku, pasinaudodama savo galiomis, turi užtikrinti tinkamą prieigą prie dujų saugyklų ir galimybių pasinaudoti juose laikomomis dujomis. Dabar dėl darbų grafiko. Dėl 2040 metų tikslo 2000 Taigi šiuo atveju kalbama apie dujų, suvartojamų dujų kiekio sumažinimą. Ir manau, kad laukti 2016 metų, nes nurodytas toks tarpinės, tokie tarpiniai metai būtų kiek gal neprotinga. Ponas Adar. Ačiū, pona pirmininkė. Noriu užduoti du klausimus. Tikriausiai ne čia juos turėčiau užduoti ir gal ne ponui Sonik, bet remiantis mūsų turima medžiaga, aš vis tiek atsakymų nerandu. Ponas Sonikas minėjo, kad jis ryštingai pritarė tam, kad tiekimo sistema turėtų būti pritaikyta tiek, atvirkštiniai tiekmei, bent jau po poros metų. Bet nesu tikras, kad e, toks infrastruktūros elementas dabar yra pateisinimas, todėl kad dabar pertvarkant infrastruktūrą, tam, kad būtų užtikrinta atvirkštinė tiekmė, mums teks investuoti milžiniškas sumas. Ir todėl noriu paklausti, ar kas nors paskaičiavo, Apie kokias sumas kalbame šiuo atveju? Antras klausimas vėlgi susijęs su finansais. Mes kalbame apie dujų saugiklas, kurias būtina pastatyti tam, kad būtų užtikrintas 60 dienų vartojimas priklausomai nuo krizinių sąlygų. Tačiau vėlgi kyla klausimas, o kiek tai kainuos? Ar kas nors paskaičiavo? Kiek kainuos pastatyti tokias didžiulės saugiklas? Aš ieškojau atsakymų iš šios klausimus mums pateiktose medžiagose, bet neradau, todėl būčiau dėkingas už tokį, už atsakymą į šį klausimą. Ačiū, ponas Justas Paleckis. Mano nuomonė komisija parengė labai gerai apgalvotą dokumentą, o dėl nuomonės, kurią teikia ponas Boguslavas Sonikas. Jį gerai parengta ir nebejotinai padės a, tobulinant komisijos parengtą teisės aktą. Bet papildomai noriu paminėti keletą elementų. Mano galva būtų labai svarbu stiprinti regioninį bendradarbiavimą šioje srityje. Daugeliu atveju, ypač mažų valstybių narių atveju, tik regioninių planų pagalba būtų galima išspręsti krizinės situacijas. Ir pirmiausia, turiu galvoje Baltijos valstybės narės. Manyčiau, kad komisija šiuo atveju turėtų prisijimti didesnį vaidmenį, derinant tarpusavio veiksmus. Tai ypač pageidautina kai kalbame ne tik apie Baltijos valstybės, bet ir apie kitas naujasias šalis. Taip pat reikalinga nustatyti didesnę atsakomybę bendrovėms už jungčių užtikrinimą. Bet vėlgi šioje srityje, manyčiau, komisija turėtų prisimti vadovaujančio vaidmens ir skirti pinigų iš bendrijos lėšų. Toliau reikėtų numatyti, kad um, krizės atveju būtų pereinama prie labiausiai tikančių energijos šaltinių vartojimo. Dėl vartotojų, tai aš visiškai pritariu komisijai, kad sąrašas turėtų būti atviras. Turiu galvoje saugomų vartotojų sąrašas, tačiau namų ūkiai irgi turėtų būti įtraukti. Tai yra ne tik mokyklos, ligoninės ar kitos labai pažeidžiamos įstaigos, kurios teikia būtinasias paslaugas, pavyzdžiui, vaikų darželiai, vaikų namai ir senolių namai taip pat turėtų būti įtraukti į tą sąrašą. Ačiū. Pone Sonika, dėkuoju. Dėkuoju, ponė Sonika, ar norėtume sureaguoti? Norėčiau pasveikinti šitą, šitą dokumentą svarstame komitete ir, ir padėkoti kolegai Sonikui už, už tikrai didelį darbą ir ypatingai džiaugiuosi dėl tų vietų, kuriuose kalbama apie aplinkosaugą, tai yra, kad turi būti atliekami atitinkami e, aplinkos vertinimo e, tyrimai ir ypatingai kalbant dabar, kuomet yra na, planuojami vykdyti tokie didžiuliai dujų tiekimo infrastruktūriniai projektai, kurie, kuriuose pasigendama tokių tyrimų. O apskritai kalbant apie, apie šitą dokumentą, tai dėlėtų nepamiršti, kad visgi Taip, viduje ES mes turim užtikrinti tą dujų tiekimą ir, ir solidarumą tarpusavį ir vieniems, pagalbą vieni kitiems, bet nepamiršti, kad esame priklausomi nuo didžiausios dujų tiekėjos Rusijos ir ypatingai e, naujos, naujos žinios, kurios pasiekė štai po vakar vykusio Hagos arbitražo teismo, kuomet Rusijai už tai, kad jinai nesilaiko ir ištojo iš energetikos hartijos, yra, bus paskirta, ko gero, yra taip manoma, paskirta bauda 100 milijardų dolerių dolerių bauda ir tuomet iškyla klausimas, ar iš tikrųjų Rusija įsipareigos, taip kaip jinai sako, padidinti ir dujų tiekimo apimtis ir, ir, ir ar jinai e, sugebės atnaujinti infrastruktūros, e, dujų tiekimo infrastruktūros projektus. Taip, tiesiog, kad atkreipti dėmesį. Sonik. Bitte. Dziękuję. Pone Sonika, prašau. Dėkuoju kolegoms už visas išsakytas pastabas. Aš norėčiau atsakyti į patiktus klausimus ir pakomentuoti išsakytas pastabas. Ponas Adris kalbėjo apie tai, kad e, infrastruktūros kūrimas e, nemažai kainuoja ir klausė, ar buvo atliktas rentabilumo įvertinimas. Kiek žinau, komisija tokį vertinimą atliko. Atvirkštinės tekmės e, technologijos įdėgymas nekainuos labai daug ir, kiek žinau, yra numatyta skirti lėšų šioms investicijoms iš bendrijos biudžeto. Toliau, kodėl aš savo pakeitime kalbėjau, kad e, infrastruktūrą reikia parengti iki 2016 metų, o ne iki 2014, kaip yra nurodyta komisijos pasiūlyme. Na, aš tiesiog e, esu realistiškas. E, mano kolega iš Lietuvos pasakė, kolegė iš Lietuvos pasakė, kad mums reikia atlikti poveikio įvertinimą, kai yra gyvendinami stambus projektai. Tam, kad toks poveikio vertimas būtų atliktas, reikia įdėti nemažai darbo. Būtent todėl aš ir pakeičiau komisijos siūlomus metus į 2016-uosius. Dabar e, Nord Streamo projektas. Nes tai beje yra pavyzdys, kai poveikio aplinkai įvertinimas užtruko penkerius metus. Ir dar ir dabar abejojama, ar jo išvados yra tinkamos. Toliau ponas Deivis iš tikrųjų egzistuoja technologijos, kurios leistų deginti anglį ekologiškiau. Lenkija 90 procentų visų savo energijos poreikių patenkina degindama anglį. Todėl tai mums yra labai aktualu. Ir gal reikėtų pagalvoti apie kaip taip CO2 E, ištraukimo ir saugojimo technologijos būtų derinamos su tiekimo saugumo dalykais. Dėl dujų saugyklų, na, manyčiau, kad e, valstybės narės pačios turėtų nuspręsti, ar tokios saugyklos yra joms reikalingos ir ar dėl to pagerės uh, jų energetinis saugumas. Nemanau, kad komisija turėtų reikalauti, kad e, valstybės narės privalomai tvarka tokias saugyklas įsteigtų, nes tai nemažai kainuoja. Bet akivaizdu, kad kiekviena valstybė narė turi galvoti apie ekstremalias situacijas ir apie tai, kaip galima būtų pasirengti krizėms. Ponas Palieskis, jūs visiškai teisingai sakėt, kad mums reikės galvoti apie tai, kaip pasirengti regioniniam e, krizėm. Gal reikėtų šiek tiek dar įsigilinti šį klausimą ir pakalbėti apie tai, kaip konkrečiai tai galima būtų daryti. Per kelias kitas savaitės aš pasvarstysiu, pagalvosiu ir gal pateiksiu savo pasiūlymus. Smulkusis ir vidutinės verslas, be abejo, negalime jų ir jo pamiršti. Ir negalime pamiršti ir viešųjų įstaigų, tai ir vaikų globos, ir senuolių globos namų, ligoninių, nes be abejo, būtent šios įstaigos labiausiai nukenčia uh, ištikus kriziai. Ačiū ponui Sonik už tai, kad jūs apsėmėte rašyti šią nuomonę tokią svarbę temą. Be patikimo energijos tiekimo mūsų gyvenimas būtų apskritai neįmanomas. Jūsų nuomonė paminėti aplinkos apsaugos aspektai, taip pat ten yra minimi ir kaštų aspektai. Noriu visiems priminti, kad pateik, pakeitimus galite teikti iki gruodžio 9 dienos 12 valandos. Ačiū visiems. Dabar galime eiti prie paskutinio šios dienos klausimo. Tai yra Florence pranešimas. Žvelgiu į darbo atvarkę ir matau, kad pasiekėme pasiūlymą dėl direktyvos, dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje pribojimo. Nauja redakcija. Prašom, ponas Evans. Thank you very much, uh, Chair. We had a first exchange of views without the... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praeitą mėnesį jau kalbėjome apie šį pranešimą, bet šešėliniai pranešėjai buvo praeitą savaitę susitikę. Uh, ir tikiuosi, kad visi turėt galimybę susipažinti su šiuo dokumentu. Manau, kad svarbiausia būtų priminti, apie ką kalbame, apie kokias problemas. Komisija teigia, kad kiekvienais metais 9 e, milijonai tonų elektroninės įrangos e, atliekų yra parduodama Ir kadangi ši rinka nuolatos auga, ir mes matome, kad elektroninės įrangos, įrangos atlikos yra pagal apimtis svarbiausios, didžiausios mūsų atlikos. Ir teigiama, kad 2020 metais jų apimtis gali pasiekti ir 12 milijonų tonų per metus. Be abejo, tai kenkia gamtai, nes e, šio, e, ši įranga, šios atlikos išskiria nemažai kenksmingų medžiagų. Ir pagal sutarties 174 straipsnį atlikos, kurios yra ekologiškai pavojingos, turėtų būti traktuojamos kaip prioritetinės medžiagos. Tai reiškia, kad iš elektroninės įrangos reikia prieš parduodantas atlikas ištraukti visas skaitmingas medžiagas. Pasiūlymas buvo patiktas 2000 metais ir pagal šį pasiūlymą visas atlikos buvo suskirstytos į dvi grupės. Komisija teigia, kad šimtai tūkstančių šių medžiagų tiesiog paka, yra išmetama nesilaikant taisyklių ir todėl į orą išskiriam, išskiriamos yra, į aplinką yra išskiriamas kenksmingos medžiagos. Ir dabar matome, kaip įmonės stengiasi atsisakyti kenksmingų medžiagų ir uh, projektuoja savo elektroninę įrangą, savo kūriamą elektroninę įrangą taip, kad joje būtų kuo mažiau kenksmingų medžiagų. Man iš vykusių diskusijų susidarė įspūdis, kad frakcijos norėtų, kad direktyva būtų iš naujo svarstoma, kad ji apimtų visa, visas elektroninės uh, e, uh, e, atlikas nes mums reikia didesnio teisinio aiškumo. Komisija siūlo tam tikras išimtis, siūlo neįtraukti tam tikras atlikų grupės į direktyvos taikymos rytį, tačiau mes tam nepritarėm. Taigi šiandien aš norėčiau pakalbėti apie du svarbiausius dalykus. Vienas yra ryč poveikis. Kai kas reikalauja, kad visos išimtis būtų nustatytos atsižvelgiant į ryč įgyvendinimą. Bet kol ką tai reiškia, pagalvokime apie ilgesnį šio dokumento poveikį. Ryč tik buvo pradėtas įgyvendinti labai neseniai ir tam, kad pamatytume jo poveikį, dar reikės laukti visą dešimtmetį. Uh, o mums pavojingų medžiagų direktyvos reikia jau dabar. Taigi, ryč negali pakeisti pavojingų medžiagų direktyvos, kadangi iš tikrųjų ryč ir nebuvo parengtas tam, kad pakeistų pavojingų medžiagų direktyvą. Ir pavojingų medžiagų direktyva turėtų papildyti ryč nuostatas. Europos cheminių medžiagų agentūros vadovas apie tai kalbėjo, kai lankėsi mūsų komitete. Taigi mes norime, kad pavojingų medžiagų direktyva toliau būtų tobulinama, kad ji būtų pritaikyta atskiroms problemoms spręsti. Antras svarbus dalykas yra, tai yra papildomi apribojimai. Apie juos norėčiau pakalbėti išsameu nes tai ko gero yra prieštringiausias klausimas, kuris svarstysime. 2003 metais pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo direktyvos šeštame straipsnėje komisija turėjo apriboti ES naudojamas pavojingas medžiagas ir pateikti pasiūlymą apie tai, kaip galim būtų praplėsti ketvirtojo straipsnio taikymo sritį. Komisija nusprendė pagal komitologijos procedūrą svarstyti naujas išimtis. Aš nemanau, kad reikėtų keisti dabartinę, dabar taikomą procedūrą, tai yra bendro sprendimo procedūrą nes e, pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo direktyva yra direktyva, kuri turi labai konkretų tikslą. Jis skirta yra tam tikroms pavojingoms medžiagoms. Ir aš manau, kad mes e, negalime paleisti iš savo rankų šio dokumento. Turime kalbėti apie tai, ką reikėtų daryti dabar, o ne apie tai, kas gali atsitikti ateityje. Ir šiandien turime galimybę, kurią mums suteikia pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo direktyva, imtis konkrečių veiksmų, sprendžiant konkrečias problemas, o ne užsimant e, e, prevenciją. Taigi aš siūlyčiau, kad antipirenai būtų įtraukti į šią, šią direktyvą praėjus trims, met, trims metams po jos įsigaliojimo. Ir aš galėčiau pateikti konkrečius e, argumentus, kodėl reikia pratesti apribojimus. Pirmiausia, yra nemažai įrodymų, kad antipirienai kenkia aplinkai. Ir uh, e, ROX pavojingų medžiagų direktyvoje kalba, uh, šie anti, antipirenai yra skirstomi dvi grupės. Komisija atliko tyrimą, kurio metu buvo įvertintas šių medžiagų pavojingumas. Buvo nuspręsta, kad reikia atsisakyti ograno, ogranominių medžiagų, kadangi jos uh, naudojamos yra atlikų deginimo įrenginiuose, bet iš tikrųjų tai yra labai kenksmingos. Ir valstybės narės turi nemažai tokių objektų, kuriuose yra dar šios medžiagos naudojamos, o besivystančiose šalyse e, jos naudojamos yra beveik visur. Todėl aš, atsižvelgdama į komisijos atlikto tyrimo rezultatus, siūlau e, pratesti apribojimą šioms medžiagoms. Toliau, halogeniniai antipirenai. Jų taip pat reikėtų atsisakyti, nes e, medžių, šių medžiagų yra gausu e, plastikiniuose gaminiuose ir jeigu mes jų atsisakysime, tuomet galėsime perdirbti plastiką kur kas veiksmingiau. Tikiuosi, kad kolegos man pritars Ir pagal komisijos tyrimą be bromo, bromo neturinčios medžiagos nėra tokios pavojingos, kaip buvo anksčiau manyta. Ir todėl komisija nusprendė, kad reikia apriboti šių medžiagų naudojimą, laukiant papildomo trimo rezultatų. Ir tai, taip mes galėtume priboti šių medžiagų naudojimą, bet kartu ir padidinti perdirbimo plastiko apimtis. Bet to reikėtų riboti ir toksiškai, biologiškai besikaupiančias medžiagas, ypač e, savartynuose. Komisija pasakė, kad dėl to, kad sunku yra įvertinti, kokie, kokie šios medžiagų, šių medžiagų kiekiai iš tikrųjų uh, egzistuoja aplinkoje, negalima dabar teikti, ar reikėtų jas riboti. Taigi, aš manau, kad be brom, bromo uh, neturint patys antipirenai turėtų būti e, pašalinti iš mūsų vartojimo. Ir komisija PBC medžiagas reikia taip pat e, nebe, reikia jų nebenaudoti nes 2003 metais dar buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad negalima šių medžiagų e, deginti, kadangi deginančias medžiagas susikaupė pavojingos dujos. Ir šios dujos, e, kurios dažniausiai kaupėsi savartynuose, jei, nėra, jei jos nėra deginamos, yra labai pavojingos. Be to, jei kokio, koks nors produktas, koks nors renginys turi šių medžiagų, tuomet jo negalima deginti ir, ir negalima perdirbti. Taigi atėjo laikas imti veiksmų ir ką nors daryti dėl šių pavojingų medžiagų. Toliau. Gamintojų veiksmai. Elektronikos gamintojai nori, kad atsirastų didesnis, didesnis augum, aiškumas šioje srityje. Ir gamintojai patys įsisako bromo turin, turinčias pavėtėme medžiagų, tų pavojingų bromo turinčių antipirenų ir taip toliau nes jie supranta, kad jų vis tiek, vis tiek anksčiau ir vėliau reikės atsisakyti ir tiesiog nori žinoti, kada reikės tą padaryti, bei kokiamis priemonėmis. Ir e, jei mes galėtume pers, persijungti, e, e, pradėti naudoti nehologeninės technologijas, tai būtų labai gerai visiems mums. Toliau. Pavingos medžiagos. Komisija teigia, kad neturi pakankamai duomenų tam, kad galėtų pateikti konkretesnį pasiūlymą apie tai, kaip reikėtų riboti hologenintų tų antipirenų naudojimą. Ir kad ji ketina atlikti papildomą tyrimą ir lauks jo rezultatų. Yra dar vienas dalykas, į kurį turime atsižvelgti ieškodami alternatyvų. Tai yra tai, kad TBTBA pakaitalų nėra Europos Sąjungoje. O brom, savo sudėtėje bromo turinčių pirė, antipirienų gamintojai galėtų persijungti, galėtų persikvalifikuoti ir gaminti kitas medžiagas. Uh, saugesnės medžiagas. Dėl PBC komisija vėlgi nepateikė jokių alternatyvų, tai iškeli tik tai didelių kaštų klausimą. Jei pažvelgsime į tai, kiek kainuoja PBC medžiagų pakaitalai, tai pamatysime, kad tie kaštai iš tikrųjų negalėtų būti labai dideli. Taigi, ponė pirininkė, prevencija užsimti visą laiką labiau apsimoka nei po to gydyti žaizdas. Ir iš esmės pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo direktyva ir buvo tam skirta. Ji buvo skirta pirmiausia tam, kad mes naudotume produktus, kuriuose nėra pavojingų medžiagų. Ir turime padėti mūsų pramoniai prisitaikyti prie uh, tokios situacijos, kuri, e, aš tikiuosi, susidarės ateityje, kai elektroninėje įrangoje iš vis negalės būti pavojingų PPC medžiagų. Ja, Dank, Frau Evans. Labai ačiū, ponė Evans. Ačiū už tai, kad pristatėte šį pranešimą su tokiu entuzijazmu. Akivaizdu, kad šiai temai skiriate daug dėmesio. Dabar galime pradėti diskusiją. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. EPP frakcijos vardu ponas Sonik, prašom. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti poniai Ivans už pranešimą. Ačiū už visus susitikimus, kurių metu aš galėjau suformuoti savo nuomonę dėl šios direktyvos taikymo apriepties. Aš tikrai remiu šią iniciatyvą. Aš manau, kad ši direktyva turės teigiamą ekonominio, o taip pat ir aplinkos apsaugos poveikio. Manau, kad ši direktyva turėtų būti taikoma visiems elektroninės pramonės sektoriams. Vis dėlto aš noriu išreikšti ir tam tikrą susirūpinimą dėl naujų medžiagų kurių kiekis taip pat turėtų būti apribotas. Jūs minėjote PBC, chloruotas ir bebromės medž e, e, medžiagas. Aš manau, kad Dėl tokių medžiagų e, vartotojams bus saugiau naudoti elektrinę ir elektroninę įrangą. Visos medžiagos kuo puikiausiai yra aprašytos REACH direktyvoje. ES perdirbimo įmonės jau žino, kaip tokias medžiagas perdirbti. Ir aš noriu pastirauti, ar iš tikrųjų visos tos medžiagos yra tokios kenksmingos ir pavojingos, kad jas reikėtų apriboti. Taip pat jūs minėjote 3,5 metų phasing out perinamai laikotarpį. Aš manau, kad tas laikotarpis yra per trumpas. Manau, kad dar reikėtų padiskutuoti su valstybėmis narėmis apie tą laikotarpį, jo trukmę. Kila ir dar vienas klausimas. Ar, tam, ar iš tikrųjų reikia vienu metu ir tokia plačia prieptimi uždrausti tam tikrų medžiagų naudojimą? Aš manau, kad kol kas mes dar neturime pakankamai daug duomenų dėl to, ar sukurti pakaitalai yra saugus. Reikėtų nepamiršti ir vartotojo apsaugos. Be to, manau, kad ir aplinka gali būti užteršta tomis medžiagomis, tais pakaitalais, apie kuriuos mes dar neturime pakankamai daug žinių. Toliau direktyvos išimtis, aš manau, kad tai turėtų būti tam tikras laikinas sprendimas siekant aplinką, apsaugoti aplinką. Vis dėlto yra numatyta pakankamai ilga ir brangi procedūra. Aš manau, kad paskatų teikimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms galėtų būti gera idėja. Uh, Taip pat manau, kad reikėtų savo darbą grįsti REACH direktyva, kur yra numatytas tam tikras kaštų pasidalinimas, kas gali būti ten aktualu smulkiam bei vidutiniam verslui. Aš manau, kad tai padėtų ir verslui, ir taip pat skatintų naujoves, ir tai užkirstų kelią monopolių kūrimuisi. Noriu pakomentuoti dešimtą pakeitimą dėl 13 konstatuomosios dalies. Remiantis šiuo pakeitimu būtų galima atsižvelgti ir į mažas bei vidutinės įmonės. Jeigu dar nėra, nustat... nėra mokslinių duomenų apie pakaitalo neigiamą poveikį. 13 pakeitimų reikėtų pasinaudoti, jeigu į 38 ar 39 pakeitimus nebūtų įmanoma įtraukti socialinių ir ekonominių kriterijų. 16 pakeitime jūs kalbame, kalbate ir apie tam tikrą transporto įrangą, aviaciją, satelitinę įrangą, raketas. Aš manau, kad e, čia vis dėlto reikėtų pagalvoti, ar tos pačios naujausios technologijos iš tikrųjų yra saugas. Ar visą laiką naudojant tas naujausias technologijas yra užtikrinamas ir saugumas? Daug įmonių gali bandyti pasinaudoti vieną išimtimi pagal 41 pakeitimą. Ten kalbama apie tai, kad e, būtent įmonėms tektų įrodinėjimo pareiga. Aš manau, kad čia reikėtų pasinaudoti ryč direktyvoje numatytą galimybę pasidalinti kaštais. Norėčiau pateikti keletą klausimų. Na, iš dalies į tos klausimus jau buvo atsakyta. Aš norėčiau pasiūlyti pranešėjai uždrausti bebromius reagentus. Tai yra 17 pakeitimas. Jūs minėjote komisijos atliktus tyrimus šioje srityje. Tai yra, srity... tai yra komisija tyrė brominius reagentus ir būtų įdomu sužinoti, ką mano komisija. Na nu ir štai mano paskutinis klausimas. Cheminės medžiagos. bromuotose antipirenuose, bromantipirenuose. Norėčiau pasiteirauti, Ar pranešėja turi konkrečių žinių, kad alternatyvos medžiagos yra saugios ir patikimos, kad jas galima saugiai naudoti ir kad jos bus veiksmingos? Ačiū. Äh, Labai ačiū. Dabar galbūt komisija galėtų. Komisija galbūt vėliau atsakysi pateiktus klausimus. Dabar suteikiu žodį Katalin Van Brandt. Laat me beginnen met de rapporteur um, te feliciteren met haar. Uh... Ačiū. Aš norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Jis yra tikrai labai ambicingas ir įdomus. Ponios ir ponai, gerbiamas pirmininkė, visų pirma, aš noriu pakomentuoti pačią procedūrą. Aš suprantu, kad pranešimas dar nėra baigtas, bet jis jau yra įtrauktas į darbo tvarkę. Aš vis dėlto manau, kad reikėtų geriau struktūrizuoti diskusijas. Mes nagrinėjame įvairius sektorius aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos sektorius. Abiejose šiuose sektoriuose yra įvairių ambicingų WEI direktyva. Yra visiškai skirtinga direktyva nuo ROS direktyvos. Aš manau, kad dėl WE direktyvos uh, pakeitimams skirtas laikas buvo pratestas, taigi aš manau, kad ir šios direktyvos atveju reikėtų pratesti pakeitimų pateikimo terminą. Aš manau, kad mums reikėtų daugiau laiko, kad galėtumėm išanalizuoti pateiktą pranešimą, uh, Manau, kad reikėtų daugiau laiko ir kad galėtų įvykti diskusijos frakcijose. Jeigu buvo pratestas pakeitimų pateikimo terminas WEI direktyvos atveju, tas pas turėtų būti padaryta ir šios direktyvos atveju. Ankstesnių diskusijų metu buvo aptarta nemažai klausimų. Buvo atsižvelgta ir į lobistų nuomonę, Ar iš tikrųjų šalia REACH direktyvos reikia ir ROS direktyvos? Manau, kad dėl to visi sutarėme tiek parlamente, tiek ir taryboje. Manau, visi pritarsite tam, kad abi šios direktyvos yra būtinos ir reikalingos, jos viena kitą papildo. Taigi ROS direktyva irgi taip pat yra būtina. Toliau kitas klausimas dėl direktyvos taikymos ryties išplėtimo. Aš manau, kad pamažu ir čia artėjama prie susitarimo. Manau, kad taryboje taip pat susitarimas yra netoli. Taigi, dėl, manau, kad kalbant apie šios direktyvos taikymos ryties išplėtimą, įtraukiant visą elektros ir elektroninę įrangą, yra geras dalykas ir manau, kad turėtumėm pritarti pranešėjai. Taip pat turėtumėm apsispręsti, kokia yra mūsų nuomonė dėl išimčių, bei tų produktų kategorijų, kurioms yra taikomos išimtis. Be abejo, kai kuriams kategorijoms bus taikomas išimtis, kaip kad matote iš pasiūlymo. Ir tokius produktus tikrai reikės atšaukti iš rinkos. Noriu paminėti dar vieną svarbų ir galbūt kiek jautrų klausimą. Aš norėčiau pateikti klausimą pranešėjai. Atsinaunančios energijos šaltiniai, saulės energija yra labai svarbus dalykai, bet nebūkime veidmainiai. Saulės energijos plokštės taip pat turėtų patekti direktyvą. Na, ką mano apie tai pranešėja? Manau, kad kontroversiškiausias dalykas tai yra įvairūs produktai, kurie bus įtraukiami į direktyvą. Pranešėja pateikė labai išsamų sąrašą ketvirtajame priedė, taip pat pranešėja pateikė ir pasiūlymą komisijai dėl trečio priedo. Taip pat yra pasiūlymas ir dėl antipirenų. Man sunku netgi ištarti kai kuriuos žodžius, sako kalbėtoja. PBC uždraudimas ir antipirenai. Man šis pasiūlymas atrodo pakankamai ambicingas. Aš asmeniškai linkčiau pritarti ambicingam pranešėjos pasiūlymui. Manau, kad jos idėjos nusipelno palaikymą. pramonės naudojami pakaitalai turėtų būti patobulinti ir geresni. Aš dėl to ir paprašiau daugiau laiko, kad mes galėtumėm geriau įvertinti visą situaciją. Kiek aš supratau, pranešėja siūlo, kad komisija atliktų ir e, rizikos analizę, poveikio įvertinimą, atliktų įvairias medžiagas, taigi mes lauksime daugiau informacijos iš komisijos. Na ir galiausiai aš norėčiau pritarti pranešėjai, kad komisija neturėtų įtraukti naujų medžiagų. Na, o jeigu komisija norėtų išbraukti kažkokias tai medžiagas iš sąrašo, tai neturėtų būti daroma komitologijos metu. Labai ačiū. Dabar žodis Kris Deivis, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Dar kartą noriu pasakyti, kad pranešėja pateikė labai aiškę medžiagą ir tikrai pritariu jos pasiūlymui išplėsti teisės akto taikymo sritį. Bet ataskaita dar žalioka. Man ties ir labai orientuota į ekologinius dalykus. Man tai patinka. Labai daug kalbama pranešime apie įvairiausius draudimus. Taip, aš suprantu, kad šias medžiagas reikėtų uždrausti ne dėl to, kad jos pavojingos, o dėl to, kad jos kelia riziką, aš teisingai suprantu. Ir dėl to man kažkiek nepriimtinas siūlymas drausti medžiagas vien dėl to, kad jos galbūt kelia riziką. Nes niekas tuo tarpu neįrodė, kad jos yra nerizikingos. Bet riziką taip pat reikia įrodyti. Kitas dalykas, nemanau, kad reikėtų mums čia bandyti uh, būti šventesniems už Romos mokesčių. Tuo labiau, kad gali būti taip, kad mes vienas medžiagas uždrausime, o atsiradę pakaitalai tikrai bus negeresni, o net gal ir blogesni. Todėl nesu įsitikinęs, ar visi tie pasiūlymai yra teisingi ta prasme, kad ar tikrai visos siūlomos uždrausti medžiagos kelia rimtą grėsmę aplinkai visuomenės sveikatai. Ir kitas dalykas yra gy, um, reikalavimai elektros, pavyzdžiui, įteisams ar, kam, ar kitiems prietaisams. Ir tie reikalavimai susiję su sauga, juos pramonė privalo vykdyti. Kitas dalykas tai yra tikrinimui. Komisija atliko tyrimą ir pranešėja tą tyrimą paminėjo, sakydama, kad tam tikrus antipirenus labai ryštingai rekomenduojama uždrausti. Bet nebejotinai pramoniai bus sudėtinga spręsti su pavojingomis medžiagomis susijusias problemas. Kita vertus, įvairios tyrimai, įvairios medžiagos a, teikia prieštaringą informaciją. Ir pavyzdžiui, yra nuomona, kad atliekų deginimo direktyva ir deginimo um, įteisų direktyva nėra tinkamai taikoma praktikoje. Aišku, galima sakyti, kad tai yra nesusijęs su šio klausimu reikalas. Visa elektronikos pramonė paprastai kalba apie tai, kaip įvesti naują, naujus pakaitalus. Ir nekalbama, ar verta tai daryti. Lobis labai dažnai apie tai kalba. Galbūt iš tiesų reikėtų pasigilinti. Ir reikėtų man dar įrodyti, kad elektronikos įtaisų pramonė tikrai norėtų dabartinės medžiagas pakeisti tam tikrais pakaitalais. Aš bent šito nežinau, man reikėtų, kad tai būtų įrodyta. Mes esame išklausę lobistų nuomonas ir nebejotinai tie, kurie remia švaresnę aplinką visuomet kalba apie poveikio aplinkai vertinimą, bet susidaro tam tikras uždaras ciklas. Yra medžiagos, kurios naudojamos įteisui, paskui įteisas išmetamas ir turi būti tam tikros medžiagos surenkamos, kad nebūt, nekiltų pavojus aplinkai. Tarp jų galima paminėti, pavyzdžiui, kadmi ar šešivalentį chromą. Bet nepamirškite, kai kuriais atvejais atitinkamo teisės akto patvirtinimas trunka labai ilgai, pavyzdžiui, ne šešerius metus ir per tą laiką gali būti atrastos naujos pakaitinės medžiagos. Todėl aš manyčiau, jeigu kalbame apie išimtis, šiame pranešime, tai tada reikia labai gerai pagalvoti, kam jos turi būti taikomos. Ir galiausiai dėl stambių stacionarių prietaisų kurie nepatenka į dokumento taikymo sritį. Nepamirškite, kad tokie stacionarūs prietaisai ir įtaisai naudojami labai ilgai, jų eksploatavimo laikas labai ilgas ir jos vieno, jie vienoje vietoje stovi 20-30 metų. Ir man atrodo, kad dėl to irgi gali kilti problemų, bet ne visada keliamos problemos yra iš tiesų pagristos praktikoje. Aš mančiau, kad pranešėja turėtų atkreipti dėmesį į tai, ką aš čia išdėšiau. Norėčiau taip pat išgirsti ir komisijos nuomonę mano iškiltais klausimais, bet aš taip pat sakyčiau, kad mes turime viską padaryti teisingai. Nereikėtų gal drausti medžiagų vien dėl draudimo. Ačiū. Ačiū ponui Deivis. Pone Binovilts. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti poniai Ivens už puikų pranešimą. Aš iš esmės tam pranešimui pritariu. Iš tikrųjų, PBC, minkštintai ir halogeninti antipirenai yra pavojingi. Uh, ir prietaisus su tokiamis medžiagomis reikėtų pašalinti. Tokias medžiagas deginant susidaro dioksinai ir furanai. Tokias medžiagas galima sunaikinti tik labai aukštoje temperatūroje deginimo įrenginiuose. Atlikus tyrimus su vaikais įvairiose šalyse paaiškėjo, kad vaikų kraujyje dioksinų koncentracija yra didesnė negu kad jų motinų kraujyje. Ypač daug tokių medžiagų kraujyje tų vaikų, kurie šiukšlynuose ieško įvairių daiktų, paskui jas pardavinėja. Jų kraujyje susiformuoja didžiulė dioksinų koncentracija. Aš norėčiau padėkoti poniai Evans už konferenciją, kurioje dalyvavo daug ekspertų. Tos konferencijos metu mes gavome labai daug informacijos. ROS direktyva turėtų saugoti žmonės nuo PBC ir furanų. Aš manau, kad reikėtų veikti kiek įmanoma greičiau, reikėtų vengti naudoti kenksmingas medžiagas elektrinėje bei elektroninėje įrangoje. Tam tikros medžiagos, mano nuomonė, neturėtų būti taikomos gamyboje. Polibrominiai preparatai neturėtų būti naudojami, taip pat nereikėtų naudoti tų preparatų, kur yra gyvsidabrio ir švino. Pagal ROS direktyvą tokias medžiagas draudžiama naudoti. Aš pritariu poniai Evanson, Evans, kad e, draudimas naudoti tam tikras kenksmingas medžiagas elektrinė ir elektroninė įranga neturėtų būti begalinis. Reikėtų nuolat atsižvelgti į mokslinę pažangą, reikėtų elgtis dinamiškai. Komisija turėtų nuspręsti dėl kenksmingų medžiagų sąrašo. Pritariu pranešėjos pozicijai. Reikėtų atsižvelgti ekonominius, socialinius aspektus. Be abejo, pereimas prie saugesnių medžiagų naudojimo reikalauja investicijų. Jeigu būtinai reikia naudoti kenksmingas medžiagas, tai jų kiekis turėtų būti minimalus. Ryč ir Ros turėtų papildyti vieną kitą, nes abiejose kalbama apie cheminių medžiagų naudojimą. Manau, kad yra reikalinga nustatyti ir tam tikrus terminus, tam, kad būtų didesnis teis, teisinis aiškumas ir kad būtų galima greičiau įgyvendinti direktyvą. Kai kurių gamintojų savanoriškos pastangos turėtų būti remiamos teisės aktais reikėtų vengti konkurencijos sąlygų iškraipimo. Na, o nereikėtų vien tik rinkai palikti ir rūpintis aplinkos apsaugą. Aš manau, kad e, tikrai reikėtų atlikti tyrimus, kokį poveikį turės suros direktyva. Na ir tikiuosi, kad tokio tyrimo rezultatai mus pasieks laiku dar prieš balsavimą šiame komitete. Na ir tikiuosi, kad tuos tyrimų rezultatus mes galėsime atsižvelgti. Na ir galiausiai dar norėčiau pridurti štai ką. Manau, kad būtų prasminga ehm, kreiptis į nevyriausybės organizacijas, kad jos paremtų mūsų poziciją dėl ROS direktyvą. direktyvos. Labai ačiū toliau Richard Weber. Ačiū pirmininkė. Manau, Sieber, atsiprašau. Manau, kad čia reikėtų kalbėti ne apie naują redakciją, o apie naują pasiūlymą, kaip kad buvo padaryta WE direktyvos atveju. Pritariu kolegijai iš Niderlandų. Ši direktyva labai glaudžiai susijusi su WEI direktyva, taigi aš manau, kad ir pakeitimai dėl šių direktyvų turėtų būti pateikti tuo pačiu laiku. Tai buvo tikrai labai prasmingas pasiūlymas, iš, kurį pateikė kolegija iš Niderlandų dėl REACH ir ROS direktyvos. Aš manau, kad REACH direktyvos pagrindu mes e, sukūrėme tokį procesą, kuris puikiai atsižvelgia į visuomenės interesus ir aplinkos apsaugos interesus. Aš manau, kad REACH suteikia daug galimybių ir taip pat e, pagal ryč direktyvą mes gauname, taikant ryč direktyvą, galima pasinaudoti tam tikrais pavyzdžiais ir WEI e ir Beiros direktyvos atvejais. Pranešėja siūlo nuolat tikrinti, kada, ir, kada baigėsi leidimų ir išimčių naudojimas. Aš nemanau, kad tai visiškai atitinka ekonominę realybę. Tai reikštų tam tikrą biurokratinę naštą. Aš manau, kad būtų prasmingiau mažinti biurokratiją. Man atrodo, kad komisijos pasiūlyta ekosoci... ekosociologinė analizė būtų labai prasminga nes realybė ne visą laiką atitinka mūsų e, teoriją, mūsų lūkesčius. Be abejo, mes siekiame apsaugoti vartotojų teisės ir aplinką, bet reikia nepamiršti ir to, kad teisės aktai turi būti pritaikomi praktikoje. Taigi labai svarbu, kad komisija atliktų socioekonominę analizę. tikrai nemanau, kad čia reikėtų sušvelninti mūsų ambicingus pasiūlymus. Ačiū. Dėkoju. Nekarta buvo minėta komisija. Prašom, kas iš jūsų norėtų pasisakyti. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, thank you very much also to the rapport. Ačiū labai, noriu padėkoti ir pranešėjai už pranešimą, kuriame yra nemažai vertingų pastabų bei informacijos. Aš pabandysiu sureaguoti į pagrindinius šį vakarą iškeltus klausimus, dėl kai kurių jau pasisakiau per ankstesnę diskusiją, todėl atsiprašau, jeigu pasikartosiu, nes vis tiek iškilo tie patys klausimai. Taigi pirmiausia, norėčiau pradėti nuo taikymo srities. Kaip jau buvo anksčiau taikyta, kada komisija ėmėsi šio darbo, jai buvo suteikti labai aiškus įgaliojimai, supaprastinti ir užtikrinti geresnį dabartinių teisės aktų taikymą praktikoje. Todėl mes labai išsamei nesvarstime jokio poveikio ir, ir kokį galima poveikį darytų taikymos ryties išplėtimas. Buvo minėta, kad jau atsiranda bendras sutarimas dėl taikymos ryties išplėtimo, tam, kad būtų patvirtintas taip vadinamas taip vadinama atvira taikymo sritis, tai yra neapibriešta taikymo sritis, tai turiu pasakyti, kad komisija tam nepritartų. Nes šiuo metu komisija rengia teisės aktų projektus kuriuose jau bus atsižvelgta į poveikio vertinimą. Dar sunku kalbėti, kokios medžiagos bus įtrauktos, kokie pakaitalai gali būti siūlomi vienos ar kitos medžiagos atveju, nes yra labai daug aspektų, kurie turės būti išanalizuoti. Ir todėl dabar komisija nenorėtų pritarti labai plačiam arba neapibriešt, plačiai arba neapibrieštai taikymo sričiai. Nes mes svarstėme šios dalykus ir dabartiniai teisės aktai, kuris rengiame pakartosiu, sako kalbantysis, atsižvelgs į poveikio vertinimą. Toliau dėl ROH direktyvos ir REACH direktyvos. Na, turiu pasakyti, kad šiuo atveju mes irgi pritarėme pranešėjai, nes manome, kad tai yra vienas kitą papildantis teisės aktai ir yra pakankamai rimtų priežasčių, dėl kurių šios dvi sritis atskirtos viena nuo kitos. Tai yra pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo direktyva nuo cheminių medžiagų direktyvos. <clears throat> Toliau dėl naujų medžiagų, pakaitinių medžiagų. Tai pirmiausia, norėčiau jūsų paprašyti nesvarstyti kai kurių klausimų. Būtent reikia atskirti, kaip apibriežti naujas medžiagas nuo to, kaip jas įtraukti į teisės aktą ir kokias medžiagas būtina keisti pakaitilais. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mes apibrėžiame kokios medžiagos galėtų būti įtraukiamos į vieną ar kitą <clears throat> priedą. Šiandien dėja visuotinai patvirtintos metodologijos nėra nei komisija, nei apskritai teisėje, kurios institucija nesutarė dėl vienos bendros metodologijos, kurią vadovaujantis medžiagą būtų galima įtraukti arba išbraukti iš sąrašo. Ir naujasis pasiūlymas, kurį mes rengiame, turėtų užpildyti šią spragą, nes mes siūlome, aišku, gerai tai ar blogai yra kitas reikalas, bet mes siūlome bendrai parengti aiškę metodologiją, kad būtų užtikrintas ir procedūrinis ir teisinis aiškumas, sprendžiant įtraukti ar neįtraukti vieną ar kitą medžiagą į sąrašą. Metodologija tokia kaip aš dabar sakau, nesutampa su procedūra. Tai ne tas pats, nes procedūra yra štai kas, kaip ta metodologija yra naudojamasi. Kaip ta procedūra naudojamasi, turint e, metodologiją. Ir kitas klausimas, ar tai bus bendro sprendimo prieimimo procedūra, ar tai bus komitologijos procedūra, kurios taikomos. Mes siūlome komitologijos procedūrą dėl keletos labai aiškių priežasčių. Pirmiausia, jeigu bus komitologijos procedūra, tai tada bus galima tikėtis daug greičiau pasiekti rezultato, negu kad jeigu vadovausimės bendra sprendimo prieimimo procedūra. Kitas <clears throat> dalykas, nepriklausomai to, dėl ko turėsime tartis, tai svarbu. Ir, kaip aš jau sakiau anksčiau, mums reikėtų veikti pagal labai aiškiai apibriežtą metodologiją, kurios dar nėra. Be to, jeigu bus patvirtinta metodologija, mūsų ekonominės veiklos subjektai galės dirbti aiškesnėsėme teisinėmis sąlygomis. Nes, pavyzdžiui, pranešėjo siūloma bendra sprendimo prieimimo procedūra, kuri turėtų būti taikoma peržiūrint kas keliarius metus medžiagų sąrašą, faktiškai reikštų, kad direktyva būtų nuolatinėme keitimo procese. Ir metai iš metų vyktų diskusijos. Todėl komisija vadovaujasi grinai praktiniais sumetimais ir todėl mes tikrai labai prašytume jūsų patvirtinti komitologijos procedūrą. Toliau dėl naujų medžiagų įtraukimo. Kokios naujos medžiagos turėtų būti įtraukiamos? Kaip aš jau minėjom, nėra šiuo metu visuotinai patvirtintos metodologijos, kaip elgtis ir tokiu atveju. Komisija turi vienintelę galimybę, tai yra įprastinė galimybė atlikti tyrimą ir įsiaiškinti. Mes esame užsakę nepriklausomą tyrimą tam, kad būtų surinkti reikalingi duomenys, kad būtų galima pasikonsultuoti ir šiuo klausimu. Ir šiuo atveju pranešėjos argumentai truputį nukrypsta į šoną. Būtent, kad komisija užsakė tyrimą, apmokėjo tą tyrimą, visiškai dar nereiškia, kad komisija tikrai ketina nepriklausomų ekspertų pagalba renkti teisės aktą. Kai gausime rezultatus, tai tai reikš, kad tai bus rezultatai, kuriuos mes bandysime atsižvelgti. Bet jokių būdų tokios vieno ar kito tyrimo rezultatai nėra tas privalomas teisėkūros pagrindas. Yra nekarta sakyti, kad vieno ar kito tyrimo autoriai rekomenduoja vieną ar kitą dalyką. Nebejotinai taip. Bet jeigu įvertinate labai atidžiai atliktą tyrimą, gali būti, kad susidarysite ir visai kitokį vaizdą. Ir aš galiu Jums pacituoti. Pavyzdžiui, tyrime pasakyta, kad daugumos medžiagų atvejų, kurias aptarėme šiandien, duomenų nepakanka. Arba, kad tyrimo išvadose pateiktos rekomendacijos neparemtos patikimų medžiagų kiekiu arba nerekomenduojama apskritai imtis kokiu nors veiksmu. Nenorėčiau čia jums žiovulį sukelti, bet yra visa eilė tų medžiagų, yra chloruoti plastikai, TPBBC ir kitokios įvairiausios medžiagos PBB, PBDE ir visi kiti. neorganinės, bromuotos, chloruotos medžiagos. Bet kuriuo atveju mes elgiamės labai atsargiai ir komisija apskritai vadovaujasi atsargumo principu. Todėl klausimas, kodėl mes nesivadovavome pažodžiui tyrimo išvadose pateiktomis rekomendacijomis, nėra teisingas. Toliau dėl pažangių gamintojų, kurie savo iniciatyvą perėjo prie pakaitinių medžiagų naudojimo. Pirmiausia, noriu pažymėti, kad aišku, komisija sveikina tokias priemonės, jeigu jos iš tiesų užtikrinė geresnę aplinkos apsaugą. Tačiau kyla ir klausimų dėl užduodamų klausimų. Būtent, ar tokie gamintojai iš tiesų įvertino visą naujos medžiagos įmanomą poveikį aplinkai. Nes iš tiesų pirmiausia reikėtų įvertinti pakaitinių medžiagų poveikį aplinkai pagal mūsų planuojamą metodologiją prieš įmantis tolesnių žingsnių. Taigi, klausimas kyla toks, ar tie, kurie teigia esą pažangus, iš tiesų atliko naujų medžiagų poveikio vertinimą. Turime elgtis labai apdairiai kaip ir kitais atvejais, kad nesusidurtume su situacija, kai pakaitinė medžiaga bus dar blogesnė už pradinę medžiagą. Kitas dalykas - laikinos išimtis. Šiuo atveju galiu tik pasakyti tai, ką jau sakiau anksčiau, būtent, kad komisija yra įsitikinusi, jog absoliučiai būtina dabartinėmis politikos formavimo sąlygomis ryštingai tvirtai laikytis tvarios plėtros kriterijaus. O tvari plėtra remiasi trim ramšiais ir negalima šiuo atveju nukrypti. Negalima galvoti, kad vien tik tai dėl padidėjusių išlaidų mes staiga žersime išimčių virtinę. Netgi ir pagal komitologijos procedūrą jūs turite teisę tikrinimo išlygos. Bet aš manau, kad išimtis turi būti galimybė suteikti išimti. Ir Pats jūsų komitetas ne vieną kartą kalbėjo, kad reikia deramą dėmesį kreipti į tvarios plėtros kriterijų. Dabar dėl rizikos vertinimo ir kad medžiaga turi būti įvertinta vadovaujantis rizikos vertinimu. Tai šiuo atveju, kaip ir pranešėja, mes manome, kad pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo direktyva turi tam tikrų teigiamų elementų. Kita vertus, nebejotinai reikia šios direktyvos nuostatą suderinti su kitų galiojančių teisės aktų nuostatomis ir konkrečiai su ryč nuostatomis. Nes Aš manau, kad ateityje pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo metodologija turės numatyti ir galima rizikos vertinimą. Na, atrodo, į pagrindinius jūsų šį vakarą iškeltus klausimus aš atsakiau ir aišku, aš esu pasirengęs atsakyti papildomus klausimus, jeigu tokių turėsite. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū už visus paaiškinimus. Dar vienas kolega norėtų pasisakyti. Panas Tadeusz, a tada žodis pranešėjai. Tak, e, chciałbym, panie przewodniczący, przedstawić kilka uwag. E, też dziękuję. Dziękuję, pirmininkė norėčiau užsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, norėčiau patikoti pranešėjai už jos darbą. Mes gavome nemažai pasiūlymų, nemažai atsakymų įdomius klausimus, tačiau liko neatsakyti keliai klausimai. Štai pateiksiu pavyzdį. Mes pritarėme pranešėjus siūlymų praplėsti direktyvos taikymo sritį tačiau nesame tikri, kad tai daroma išvengiant ilgų diskusijų bei neiškumo. Dėl to, kad galim, iš ko galima ir iš ko negalima gaminti elektros ir elektroninės įrangos. Antra, manome, kad būtina atsižvelgti į medicininės įrangos eksploatavimo laiką. Aš manau, kad galima būtų netaikyti šios direktyvos medicininiai įrangai. Gal komisija galėtų tai pakomentuoti. Trečia. Tam tikros įrangos išimtis. Jau apie tai buvo kalbėta. Aš norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų užteks ketverių metų tam, kad bendrovės gamintojai galėtų prisiderinti. Aš kalbu pirmiausia apie saulės baterijų bei mobiliųjų telefonų gamintojus. Manyčiau, kad keturių metų laikotarpis yra pernelik trumpas ir gal jį reikėtų pratesti. Pane pranešėja siūlo, kad būtų numatytos tam tikros išimtis kurioms nebūtų taikoma ši taisyklė. Tačiau aš norėčiau sužinoti konkrečiai, kokios tai būtų išimtis. Be abejo, egzistuoja tam tikros e, medžiagos, kurias reikia uždrausti, anot pranešėjus. Jie pateikė savo argumentus ir minėjo mokslinio tyrimų išvadas, tačiau mes manome, kad kad tos medžiagos buvo parinktos e, be aiškios metodologijos. Ir pranešėjus minėtos, e, minėti duomenys, mokslinio tyrimų duomenys, yra prieštaringi. Aš suprantu, kad pranešėjai nenori, kad būtų taikoma komitologijos procedūra, bet šie klausimai yra labai sudėtingi kompleksiniai. Ir todėl aš manau, kad komitologijos procedūros taikymas galėtų būti naudingas, nes jis užtikrintų geresnę analizę bei kontrolę. Mes džiaugiamės tuo, kad kai kurie gamintojai patys atsisako pavojingų medžiagų ir brodo pavyzdį kitiems. Tačiau šis pavyzdys ne visada gali būti naudingas kitiems gamintojams. Pirmkė, aš tuoj baigsiu. Dėkuoju už tai, kad leidote man pasisakyti. Taigi, toliau. PVC. Polivinilkloridas. Nesame tikri, kad būtų tinkama uždrausti PVC naudojimą. Pranešėjos nuomonė yra labai aiški šiuo klausimu, tačiau ji nepaminėjo vieno dalyko. Nepaminėjo, kad pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva yra iš esmės keičiama. Ir beje, PVC problemą galima būtų spręsti nekenčiant šios direktyvos. Galima būtų pagalvoti apie taip, kaip galima būtų uh, naikinti, kai galima būtų atsikratyti PVC, o ne kaip galima būtų šį medžiagą uždrausti. Nes nepamirškite, kad visi šie dalykai yra susijęs su sinaliniais ir ekonominiais dalykais, su konkrečiomis darbo vietomis. Bet jeigu bus nuspręsta, kad PVC reikia įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį, tuomet paraginčiau kolegas atsižvelgti į mano į mano pastabą visuomet visus apribojimus ir draudimus pagrysti mokslinio tyrimų išvadomis. Dėkuoju, dabar žodį suteikiu pranešėjai. Um, Dėkuoju, kolegos. Aš norėčiau padėkoti kolegoms e, bei komisijai už labai konstruktyves, įdomias ir naudingas pastabas. Aš suprantu, kad laiko turime nedaug ir negalime gilintis į detalės, negalime išsamiau svarstyti šios direktyvos. Tikiuosi, kad ateityje mes gal turėsime progą tą padaryti. Norėčiau tiesiog paminėti, kokia yra darbo tvarka ir kokie yra terminai. Aš manau, kad e, pakeitimo pateikimo terminą galima būtų atidėti. Aš tam neprieštarauju, tačiau aš norėčiau, kad iš esmės būtų laikomasi jau suderinto darbo grafiko, kuris yra gan lankstus. Ir aš žinau, kad e, šiai šios direktyvos rengimo tvarkaraštis dar nėra galutinai parengtas. Ir aš žinau, ką ponas Florence mano apie pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos keitimą ir gal mes galėtume su juo suderinti savo veiksmus. Bet jeigu jis prieštarautų mūsų siūlymams, tuomet mes turėtume balsuoti dėl šio dokumento nesulaukę jo pranešimu. Komitologija ir bendro sprendimo procedūra. Ir dėl šių direktyvų taikymos ryties. Saulės baterijos. Manau, kad e, daugelis iš mūsų bendravo su vienos e, bendrovės atstovais, kurie išdėstė savo argumentus dėl saulės baterijų labai aiškiai. Ir, bet aš nemanau, kad tie argumentai įtikino mus, kad reikia, nereikia įtraukti saulės baterijų šį, šios direktyvos taikymas rytį. Panas Sonikas kalbėjo tai, kad 3,5 metų laikotarpis yra pernelik trumpas. Mes žinome, kad PVC ir, PVC ir antipirenams e, perinamasis laikotarpis buvo taikomas perinamasis laikotarpis buvo pratestas dešimčių metų. Ir mes rinkam nemažai informacijos apie tai, ką e, mano gamintojai dėl Apple Nokia. Ir jie paaiškino, kodėl jie galės prisitaikyti per trumpesnį laiką ir kad tai būtų naudinga ir maž, mažoms įmonėms. O didžioji dalis tiekėjų yra mažos įmonės. Ir vykusime seminare, ta pramonės atstovai mums paaiškino, kaip jie tai darys. Na, kai, tai ne, kai pramonė negalės prisitaikyti, bus taikomos išimtys. Ir jei jau esama pakaitalų, tuomet e, e, dar viskas būtų labiau paspartinta. Dabar alternatyvios medžiagos e, ir pakaitalai. Aš nemanau, kad pirmaujančios rinkoje bendrovės siūlytų naudoti alternatyvės medžiagas ir pakaitalus, jeigu jos nebūtų patikrinusios, kiek patikimos yra šios medžiagos. Uh, Komisija teigia, kad ji negavo visos reikiamos informacijos. Bet žinome, kad tokių pakaitalų, e, kuris galima pakeisti bioakumuliacinės medžiagas, jau esama. Ir kad jie yra, e, kad yra e, alternatyvų, kuriamis galima pakeisti patvarias medžiagas. Taigi klausimų, svarstytinių klausimų yra labai daug. Ir aš be abejo dar pradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad mes vėliau galėsime pratesti šią diskusiją. Dėkuoju visiems už pastabas. Evans. Ačiū, ponė Evans. Tikrai reikėtų suderinti ROS ir V direktyvas, bent jau jas aptarti tuo pat metu plenarinėje sesijoje. Uh, Reikėtų pasitarti ir su ponu Florence, kaip jam sekasi ruošti pranešimą. Dėl pakeitimų siūlau terminą atidėti iki vasario 24-osios. Ne sausio 14, bet vasario 24. -oje. Tokia yra pakeitimų pateikimo data. Tikiuosi, kad pakeitimai dėl VAI direktyvos taip pat pasirodys iki, pat, iki to laiko. Kągi, baigiame šios dienos posėdį. Ačiū visiems, rytoj susitiksime 10 valandą. Na, o koordinatoriai renkasi 9.